diskusijos dėl 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Yra parengti 53 pranešimai, 8 pranešėjai tai padarė Klabovo, Šmit, Piper, Džanitski, Vistisen ir Makovė ir Marinesku. Taip pat norėčiau pasveikinti Peter Kaljerą. Europos audito rūmų atstovą, kuris atvyko į mūsų diskusijas ir iš karto suteiksiu žodį pirmajam pranešėjui 14 minutėms. Tai bus ponia Glabajova. Kalbės 4 minutės. E, Važina, pani predsedající. Važina. Labai ačiū, gerima pirmininkė, e, komisijos narė auditorumų vadovė, ponės ir ponai. Šiandieną tvirtinsime vieną iš svarbiausių dokumentų. Tai susijęs su bendru mūsų lėšų valdymu ES lygmeniu. Išsakysime savo nuomonę apie tai, kaip Europos komisija tvarkė lėšas priskirtas jos politiniams veiksmams 14 metais. Biudžeto vykdymo tvirtimo procedūra yra klausimas, kuris kiekvieną pavasarį atsiranda mūsų darbo tvarkė ir pranešėjai reguliariai pristato savo pranešimus, juos gina ir tą aš darau šiais metais. Tai yra toks e, tarsi nusistovėjęs dalykas, bet aš norėčiau pasiūlyti tam tikrų naujovių, kadangi atsirado naujas ekonominis kontekstas, nauji reikalavimai su tuo susiję. Ir tai dabar sudaro mums gerą progą pakeisti e, kontrolės standartus, kurie taikomi Europos komisijai tai nėra kokie nors e, sugalvoti tyčia e, siūlymai ar pakeitimai. Dėl, bet mes manome, kad biudžeto gyvenimas turi laiky, atitikti ne tik taisyklės, bet ir prisidėti prie ekonominio socialinio uh, aplinkos vystimos ES ir reikia žiūrėti, ar e, lėšas tikrai skirtos toms sitims, kurios svarbiausios, ar mes randame naujų prioritetų ir pamirštame e, praeities stereotipus ir mes galime pakankamai gerai įvertinti priemonių poveikį ir padaryti išvadas Aš manau, kad reikia keisti e, rezultatų siekimo kultūrą ir um, turime išlaikyti objektivumą keldami įvairiausius klausimus - ekonominė plėtra, investicijų e, veikla, investicijų srityje šiek tiek suaktyvė ES, bet vis tiek dar jaučiame krizės pasiekmes. Dėl to turime e, permastyti e, savo požiūrį į biudžetą, reikia galvoti, kaip užkirsti kelią ateityje krizėms ir reikia atitinkamų kontrolės mechanizmų ir priemonių, kad būtų galima išvengti piknaudžiavimo atvarkant ES lėšas ir reikia sugebėti vertinti, kaip panaudojamas kiekvienas euras. Ir rezultatai E, supaprasnės procedūros e, ne tik Europos parlamentui aktualūs dalykai, Europos audito rūmai taip pat kalba apie e, tokį požiūrį savo 14 metų ataskaitoje Europos komisijos iniciatyvos ir Niderlandai, kurio šiuo metu pirmininkauja ministrų tarybai, kalba apie tuos e, dalykus. Taip pat e, biudžeto e, vykdymo tvirtinimas turi būti standartizuotas procesas, ne kažkoks laikinas pristatymas netyčia aptiktų problemų. Mes turime galvoti, kaip mes apibrėžėme neteisingai valdomas lėšas tas lėšas, kurios sudaro 1 e, procentas e, BVP, mes turėtume kalbėti ne apie atskirius asmenys, bet reikia ieškoti politinių kompromisų, reikia objektyviai kalbėti apie biudžeto vykdymo tvirtinimą ir tai neturėtų būti e, kažkokių mūšių vieta tarp valstybių narių. Aš žinau, kad pokyčių praktinis įgyvendinimas uh, E, užtruks ilgus metus, nes procedūros yra nusistovėjusios, bet esu tikra, kad jeigu Europos parlamentas nesieks užtikrinti, kad ES biudžetas e, būtų e, orientuotas į rezultatus, tai mes liksime izoliuoti. Baigdama noriu padėkoti visiems kolegoms, įskaitant komisijai, vicepirmininkė Georgievai, audito rūmoms ir iš anksto e, dėkoju objekt, už objektivumą, kurį išreikštė vertinai mano pranešimą. Dabar pasisakys ponė Šmit. Ponios ir ponai, kaip pranešėja, Dėl ES vystimo fondų norėčiau pasakyti keletą svarbių dalykų. Šiais, kaip ir praėjusiais metais, yra dalykų, kurie iš esmės nepakito, teikiant pagalbą vystimuisi. Ta veikla yra teisinga, reikalinga, kadangi jinai užtikina geresnės gyvenimo sąlygas žmonėse kitose valstybėse. Tačiau problemos dėje nesikeičia, projektų kontrolė yra nepakankamai veiksminga ir šioje srityje reikia gerinti situaciją. Norėčiau pasakyti, kad nereikia sukurti papildomo biurokratinio aparato, reikėtų veiksmingesnių kontrolės mechanizmų. Ir šitos kontrolės mechanizmus reikėtų tinkamai taikyti, pasimokyti iš klaidų ir tiesiog kontrolės komiteto rekomendacijų reikėtų klausyti. Komisarės Minicos mintys buvo labai svarbios. Jis sakė, kad žmonės atvyksta iš e, kitų valstybių, iš Sirijos, iš AKR valstybių ir vis tiek kitais keliais patenka į Europą. Labai svarbu tinkamai taikyti fondų lėšas, pavyzdžiui, 10 milijardų eurų buvo uh, paskirta įvairioms projektų įgyvendinimo fazėms ir tie, tos lėšos susijėtos su kitais projektais, tačiau tie projektai, ko gero, bus neįgyvendinami. Taip pat iš aštuntojo fondo buvo numatyta lėšų lėšos, kurios buvo numatytos netgi 85 metais. Pirmiausia, reikėtų galvoti, kad lėšos yra skirtos ne kaip dovana, bet tiesiog skurdo priežastims šalinti. Komisija, DEFCO direktoratas ir Europos išorės veiksmų tarnyba ir taip pat ES atstovybės turėtų dar labiau domėtis vystomosios pagalbos projektais. 2008 metais 428 projektai buvo įgyvendinti, jų vertė 278 milijonai eurų, tačiau jų pridedamoji vertė yra abejotina. Todėl reikia sugebėti mokytis iš klaidų. Aš kreipiuosi į SND frakciją ir prašau, kad, kad tų skaičių, kurie yra nurodyti pranešime, e, frakcija nesiūlytų išbraukti. Labai svarbu, kad šitos investicijos atneštų kuo daugiau e, naudos. Yra numatyta 20 milijardų eurų, kurie bus paimti ne iš ES biudžeto, bet iš ES valstybių narių lėšų. Dabar labai svarbu imtis veiksmų įveikiant pabėgėlių krizę. Frederika Moderinė sakė, kad vystumosi pagalba yra ne dovana, o investicija, kuri leidžia sukurti naujas bendradarbiavimo su Afrikos valstybėmis formas. Taip pat mūsų pirmininkas Martin Šulcas sakė, kad vystimosi pagalba reikia susijęti su demokratijos, teisės valstybių ir geros valdysinos principų įgyvendinimu. Tiesiog negalima diktatorių, kurie engia savo tautas, remti pagal pagalbą vystimuisi. Pagalba vystimuisi turi padėti įveikti problemų priežastis. Todėl aš raginu visus kolegas, visas frakcijas netesti to, kas jau yra sena, o tiesiog pagalba vystimuisi nukreipti pačiu tinkamiausiu moderniausiu keliu. Ačiū dabar kviečiu poną Piperį. Keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjams, patarėjams, asistentams, administracijos atstovams. Ponios ir ponai, iš tikrųjų biudžeto tvirtinimas yra labai jautri tema. Visi laukia, kad mes įgyvendintume, pavyzdžiui, tinkamą pastatų valdymo politiką. Labai svarbu E, pervesti turtą į kitas nuosavybės formas ir užtikrinti, kad kaštai nedidėtų. Mes neturėtume galvoti apie tai, kad ES toliau plėsis, tačiau pirmiausia reikėtų tinkamai valdyti tai, ką turime dabar. Mes tiesiog neturime savo statyti paminklų. Tiesiog, jeigu mes numatome kokią nors premiją, tai turi būti jinai pripažįstama ir turėti ypatingą poveikį. Mes turėtume artintis prie piliečių. Ponios ir ponai, mes turime rodyti tinkamą pavyzdį, tačiau turime eiti kartu su laiku. Mes suteikėme vis daugiau galių teisėkuros procesuose, tačiau mes turėtume e, nesilaikyti kokiu nors ideologinių e, nusistatymų. Mes turime galvoti apie tai, kaip reformuoti vertėjų tarnybas ir kaip tinkamiau paskirstyti vertėjų darbo laiką. Labai svarbu, kad mes turime suvokti, kad viskam bus reikalingi kaštai, tačiau vis dėlto mes neturėtume uh, pavyzdžiui, kurdami saugumo tarnybas, keisdami e, transporto tarnybos veiklą, pakenktume mūsų pačių parlamentaro veiklai. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad reikia atsisakyti privilegijų. E, e, pavyzdžiui, pasiekta kai kurių, kurios pažangos maitinimo sektoriuje. Dabar mes laukiame išorės auditorių rekomendacijų dėl fondų panaudojimo. Tačiau kita vertus nereikia painioti pirmininko funkcijų ir rinkiminės kampanijos veiksmų. Yra pateikta rekomendacijų ir pirmininkui Šulciui ir kitiems kandidatams. Pirmininkas kartais neatskiria savo pirmininko funkcijų ir rinkimų kandidato E, funkcijų ir būtent į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir baigdamas norėčiau pasakyti apie parlamentarus pačius. Pensijų fondas iš e, ties, e, kelionių išlaidos ir taip toliau daug ko buvo atsisakyta, tačiau toliau negali būti taip, kad uh, visa tai būtų nukreipta tik tai į mūsų biurus, į administraciją, kadangi jie tenka vis daugiau darbo. Mes taupame kavai, taupame vandeniui ir mes bandome ir toliau į internetą pateikti ir savo mm, telefoninės e, sąskaitas ir taip toliau. Mes kalbame, kad negalima kalbėti diskusijose daugiau kaip vieną minutę, tačiau taip taupydami mes galime tapti mūsų rinkėjų pajokos objektu. Mes neturime tiesiog susimenkinti. Ir apie tai yra kalbama šiame pranešime. Dėkuoju. Ačiū. Toliau trys minutės ponui Černeckiui. Pone pirmininkė. Europos komisijos pirmininko pavaduotoje, Europos audito rūmų pirmininkė. Biudžeto patvirtinimo procedūra taikoma daug metų, bet ir jos problemos tęsiasi daug metų. Visų pirma, tų silpnumų yra labai daug. Ir mes turime visų pirma akcentuoti, kad labai didelis yra išlaidų, e, dideli lygiai, vertinant tai, kokios veiklos buvo gyvenintos 14-15 metais. E, čia turiuomenyje perkelimus tarp biudžeto eilučių ir panašiai. Šitų problemų būtų galima išvengti, jeigu būtų geriau program, planuojamas biudžetas. Biudžet, planuojant biudžetą, pagrindiniai veiklos rodikliai turėtų būti suplanuoti. Bet komisija, e, taryba dar nepatvirtino Elgesio kodekso kuris kalbėtų apie atskaitomumą, institucijų vientisumą ir panašius dalykus. Taip pat labai nerima kelia tai, kad trūksta skaidrumo, kalbant apie e, dėrybinių procesus e, tarp tarybos ir valstybių narių. Taryba tikrai turėtų paviešinti reikiamus dokumentus ir sukurti aiškę ataskaitų teikimo sistemą, kuri leistų visuomeniai sekti teisėkuros procedūras, kad jos būtų skaidrios ir atviros. Taip pat trūksta skaidrumo, kalbant apie trišalius dialogus. Taryba tikrai turi didinti skaidrumą ir vientisumą savo diskusijose. Atsižvelgiant į esamas politinės problemas, bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir tarybos, Turime dar kartą akcentuoti, kad taryba turi būti atvira ir skaidri piliečiams, nes jiems yra patikėta daug lėšų ir jos turėtų sąžininkai tas lėšas ir naudoti. Todėl veiksmingas Europos biudžeto gyvendinimo stebėjimas reikalauja, kad parlamentas ir taryba savo bendradarbiavimo taisyklės nusistatytų bet bendradarbiavimo ir dialogo nėra, jis nevyksta. Taryba nebedalyvauja biudžeto kontrolės procedūroje, nebeteikia atsakymų į mūsų klausimus teikiamus raštu, kurios teikia biudžeto kontrolės komitetas arba pavieniai Europos parlamento to komiteto nariai. Taryba nebedalyvauja klausimuose ir diskusijose, kuriuose yra kalbama apie biudžeto kontrolės procedūras. Nepamirškime, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra ilgalaikė praktika, kuri buvo sukurta tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinis atskaitomumas ES mokesčių mokėtojams. Dėkui. Dėkui, toliau keturios minutės ponui Vistisen. Dėkoju. Norėčiau Jums e, trumpai pristatyti teismo veiklą ir e, noriu pasakyti, jog yra e, tam tikros procedūros dėl pirmos instancijos teismo procedūrų Taip pat e, e, biudžeto kontrolės komitetas išsakė savo nuomonę apie paralelinę veiklą. apie paralelinę e, veiklą teisingumo teisme. Mes turime pagalvoti apie galimybės ar suteikti pritarimą biudžeto vykdymui. Ir aš e, taip pat norėčiau pasveikinti e, komitetą biudžeto kontrolės, nes e, kad buvo atsižvelgta į rekomendacijas regionų komiteto. Ir bendradarbiavimas dabar pagerėjo ir aš norėčiau vis tik tai rekomenduoti patvirtinti biudžeto e, vykdymą, bet norėčiau, kad e, būtų, pavyzdžiui, regionų komitetas e, naudotų telekonferencijas kur kas plačiau ir ateityje tokiu būdu mažintų išlaidas. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms už e, bendradarbiavimą. Mes manome, kad yra e, problemų, nes klaidų lygis yra pernelyg aukštas. E, lėšos ES lygmenių turi būti naudojamos atsakingiau. Ir E, regionės, e, vis, regionio vystimosi fondas, e, regioniai fondai yra susiję su labai didelėmis lėšomis. Ir Visą tai atitinka AKR frakcijos pagėdavimus ir labai pritarėme ir Europos prokuratūros steigimui ir taip pat mes pritarėme siūlymui, kad reikalinga daugiau išteklių negu yra skiriama šiandien. Mes susilaikysime dėl šio pranešimo, dėl to, kad biudžeto e, vykdyme yra pasitaikę per daug klaidų, per daug e, pakladų. Dėl, dėl parlamento Galbūt e, reikėtų labiau kritiškai įvertinti e, situaciją, reikėtų galbūt e, kiek konstruktyviau formuluoti reikalavimus. Žinoma, buvo kalbėta, išreikšta kritikos parlamento pirmininkui, tačiau manytume, kad vairuotojų vairuotojų um, tarnybos perkelimas į išorę, manyčiau, yra neprimtas siūlymas. Todėl mes negalėtume pritarti šiam pranešimui dėl bendrųjų fondų, dėl jų balsuosime taip pat prieš, kadangi matome, kad paklaidos procentas yra per didelis. Labai ačiū. Dabar e, kiti pranešėjai. Šešioms minutėms norėčiau pakviesti ponę Makovei. E, prašom. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Regionų komitetas, aš esu parlamento pranešėja dėl šio komiteto ir noriu pasakyti, kad mes esame apsisprendę patvirtinti e, biudžeto vykdymą, nes tai yra tarsi paskata regionų komitetui e, peržiūrėti savo veiklą. Mes turime labai atsargiai elgtis su e, piliečių pinigai 780 misijų valstybės narės 14 metais surengė regionų komitetas beveik 200 misijų e, surengė į Graikiją ir Italiją rugsėjį. 8 milijonai eurų buvo panaudota vienarių e, kelionėms. Ir e, taip pat darbuotojų kelionėms buvo panaudota daug lėšų. Mes iš regionų komiteto gavome dokumentus, kurie paaiškina tai šimtai puslapių, labai neiškių pareiškimų, neiškumų, tikslių skaičių ten nebuvo. E, kitas e, dalykas dėl tų dokumentų, kurie buvo atsiųsti. Buvo galima dviejose puslapiuose viską išaiškinti, o ne šimtuose. Tai rodo, kad pajėgumų trūksta. E, dar Mm, regionų komiteto darbė arba kad yra penelik daug biurokratijos. Šimtų puslapių dokumento atsiuntimas rodo pagarbos to, kad dabar geri elementai. E, bandoma e, e, dėkti taisyklės dėl besisukančių durų principo išvengimo, sažiningumo E, dėl to, kas yra teisėta, neteisėta. Kalbu apie 14 metus. 2003 metais e, teisme atsidūrė byla, kuri 14 metais dar nesibaigė. Visus tuos metus yra nagrinėjama. Ir man atrodo, kad institucija 13 metų neturėtų e, būti teisme. Olafas taip pat yra išreiškė savo požiūrį dėl to šis ginčas e, teisme turėtų būti išspręstas, išnagrinėtas iki e, birželio 16-osios. Europos parlamentas turi gauti informaciją apie tai, kokia yra bylos baigtis. Aš norėčiau padėkoti e, kolegoms iš regionų komiteto už bendradarbiavimą. Aš juos aplankiau ir tikiuosi, kad bus sumažinta biurokratija šiame komitete ir pristerinta prie greitai besikeitinčio pasaulio, nes mums visiems reikia tą daryti. Aš taip pat e, pranešėsiu dėl Europos duomenų apsaugos e, pareigūno išlaidų tvirtinimo e, ir keletą noriu išsakyti pastabų. Metnėje ataskaitoje savo 15 metų reikėtų atspindėti sprendimus dėl sažiningumo ir informatorių. Taip pat reikia mm, priminti, kad duomenys egzistuoja visur internete, Wikipedijoje, tiesioginiai duomenys. Ir kad Europos pareigūnai nepriklauso tiems asmenims, kurių duomenys yra saugomi asmens duomenys, aišku, neturėtų būti skelbiami, jeigu jie yra konfidencialūs, bet jeigu tai yra duomenys susijęs su mm, Europos pareigūnais, kurie e, tvarko ES priečių pinigus, juos valdo, tai duomenys apie juos yra skelbiami. Biudžeto vykdymo tvirtinimas mes norime e, suteikti, e, patvirtinti biudžeto vykdymą agentūros e, teisingumo vidaus reikalų srityje. Ir tai yra Libe komiteto kompetencija, yra problemų, yra problemų dėl to, kad e, neapsaugojami pakankamai e, vidiniai informatoriai, taip pat iškilo problemų dėl interesų konflikto. Jeigu agentūra E, turi apsaugoti maistą, e, tai neturėtų darbinti žmonių, kurie yra susijęs su e, maisto gamybos pramonė. Pradėta nemažai teismo bylų prieš atitinkamas agentūras dėl to, kad nes, nesilaikoma taisyklių taikomų viešoms institucijoms. Ir dar norėčiau paminėti maisto saugos agentūra labai aiškus interesų konflikto atvejais išiškėjo sausio mėnesį šių metų buvo paskelbta, kad direktoriumi gali būti daiktas žmogus dirbęs maisto pramonėje anksčiau. Agentūra paprasčiausiai pagal paraišką noriu darbinti e, tą asmenį ir tai yra nepriimtina. Maist transporto pramonėje dirbo tas e, e, žmogus ir mes norime žinoti, ką e, valgome ir tai yra susiję su mūsų sveikata. Dabar ponas Vaugin, keturioms minutėms prašom. Ačiū pirmininkė, kaip ir ką tik kalbėjusi kolegė, aš norėčiau pasinaudoti visų man skirtų laikų ir nebegrįžti e, prie šių klausimų diskusijų diskusijų pabaigoje aš rengiau 33 pranešimus dėl decentralizuotų agentūrų. Norėčiau padėkoti e, socialdemokratų frakcijos. Biudžeto kontrolės komiteto darbuotojams, sekretoriatų, šešėlėms pranešėms, visiems kitiems, kurie man padėjo. Ir noriu uh, pasakyti, kad dėkoju visiems kitiems pranešėjams. Uh, už visus kitus pranešimus ir pranešėjai e, dėl bendro biudžeto vykdymo tvirtinimo, manau, kad jos e, pranešimas yra tikrai subalansuotas ir dauguma pritars. Dėl agentūrų aš norėčiau padėkoti ir agentūrams visoms, su kuriomis dirbame komisijai, audito rūmams. Mes uh, e, Žinome, kad vietos agentūros e, palankius ataskaitas gavo iš audito rūmų. Aš buvau šešėlinis pranešėjas pernai ir noriu pasakyti, kad lyginant su pernai metais e, daug pažangos pasiekta audito rūmai nerado jokios priežasties kvestionuoti patikimumo e, ir pagrindinių sandorių patikimumo. Ir aš taip pat, pirmininkė, noriu pasakyti, kad agentūros gerai įgyvendina veiksmus numatytus bendrame požiūrė, kuris patvirtintas 12 metais. 99 procentai veiksmų jau įgyvendinta. 23 procentai agentūrų pasakė, kad jos dabar dalysi tam tikromis paslaugomis su kitomis agentūromis e, ar tarnybomis pagal bendradarbiavimo susitarimus. Ir noriu paraginti visas agentūras įsigilinti šį klausimą, kad būtų galima sutaupyti uh, daugiau lėšų. Agentūros taip pat įdėgė gaira, gairias dėl e, viešųjų pirkimų e, organizuojamų kelių agentūrų vykdymo. Ir tikimėsi, kad tai taip pat leis mums sutaupyti. Daugumą agentūrų 5 e, procentų pasiekė ribą mažindamos darbuotojus, ko buvo reikalaujama. Ir galvojama, kad dar 5 procentai bus e, e, rasti pareigūnų į e, perkelimo taip vadinamą centrą dėl gyvenimo prašymų, valdybos narių interesų skelbimo, taip pat dauguma rekomendacijų buvo įgyvendinta. Visas vaizdas yra neblogas, bet yra ir tam tikrų susirūpinimo dalykų tam tikrose srityse, kur reikės kai ką pakeisti. Nuo 14 metų sausio keturios agentūros dar veda dėrybą su priimančiomis šalimis dėl susitarimų, dėl jų buveinių. Neblogai jau padirbėta, bet noriu paraginti valstybės narės baigti tas dėrybas su agentūromis tam, kad būtų galima įgyvendinti tos sutarimus kaip galima greičiau dėl buveinių, dėl perkeliamų sumų. Mm, aš noriu pasakyti, kad perkeltų sumų dauguma buvo planuotos bet e, iš ankstesnių metų nemažai atšaukta numatytų perkelti sumų. E, tai rodo, kad asignavimai buvo padaryti e, remiantis išpustomis prognozėmis ir nepagristomis prognozėmis. Aš e, noriu pasakyti, kad atitinkamus e, agentūroms e, yra rekomenduota ištaisyti šią problemą. Kai kur yra problemų dėl lyčių lygybės, ypač tarp vadovų agentūrų. Ir mes, kaip biudžeto vykdymą tvirtinanti institucija, prašėme išsamios ataskaitos šiuo klausimu. Taip pat e, prašoma į valdybas ir tarybas skiriant narius atsižvelgti į lyčių lygybės e, principus. Dar norima paraginti agentūras gerinti jų komunikavimo politiką, didinti matomumą ir informuoti geriau apie jų veiklą ir pasiekimus. Visos agentūros neblogai tikrai dirba piliečių labui ir jos e, turi kur kas plačiau kalbėti apie savo darbą, apie tai sužinotų daugiau žmonių, tai būtų gerai ir atskiroms agentūroms. Biudžeto kontrolės komitetas didžią daugumą pritarė visoms agentūroms patvirtinti biudžeto vykdymą ir e, audito rūmai paskelbė išvadas be išlygų, atsižvelgiant į paskutiniais metais padarytą pažangą. Aš tikiuosi, kad rytoj, kai bus balsuojama šio klausimu rytoj, mes dar kartą e, patvirtinsime e, biudžeto vykdymą visoms agentūroms, kurias apžvelgiau savo pranešimuose. Ačiū. Toliau, ponas Morinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, pranešėjams, kolegoms iš komiteto už bendradarbiavimą. Tik vienas pakeitimas buvo pateiktas dėl jungtinių įmonių, bendrų įmonių ir man atrodo dėl to, kad komisija puikiai, e, komitetas puikiai padirbėjo. Bendros įmonės dabar yra labai svarbios, ypač kai kalbam daug apie ekonomikos plėtrą, ekonomikos augimą, darbo vietas. Pirmoji būtinoji sąlyga tam yra moksliniai tyrimai, reikalingos inovacijos, kurios būtų praktiškai įdėgiamos, kad būtų praktiškai dėgiami mokslo tyrimų rezultatai. Ir tos jungtinės įmonės veikiančios ES jau yra parodžiusios, kad jos labai naudingos ypatingai praktiškai įgyvendinant mokslinius tyrimus. Cezar puikus pavyzdys, jis jau pradėjo dėkti mokslinių tyrimų e, rezultatais grįstas naujoves. Oro eismo valdymo sistemose. Be to, švarus dangus Clean Sky yra irgi puikus pavyzdys. Jie jau prieėjo prie technologijų e, praktinio demonstravimo etapo. Tai yra labai svarbu visai pramoniai ir aš labai e, tikiuosi, kad joms bus skirta reikalingi finansiniai ištekliai. Ingi, Emi, puikiai dirba. Ten irgi mokslinių tyrimų ir rezultatai yra pritaikomi praktikoje. FCH vienintelė iš jungtinių įmonių, kurie pasinaudojo ir išnaudojo visus pinigus jiems skirtus pagal senąją daugiametę finansinę perspektyvą. E-Energy čia yra specifinis atvejis, tai yra nacionalinė agentūra e, priklausanti ITRE tarptautinė organizacijai. Ir jie parodė, kad gali šitą nuveikti. 80 procentų jo, jų darbo yra vykdoma pagal planą. Ir tas planas e, buvo pristatytas, jį pristatė naujasis direktorius ir mm, yra tikimasi, kad planas bus patvirtintas. Būtent todėl aš siūlau nukelti jų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir pranešime yra rašoma, kad e, iš esmės pats tas tarptautinis projektas ir visi projektai, kuriuos įgyvendina e, jungtinės įmonės, e, yra priimtini. Dar yra dvi Artimis ir ENJAK. Jos susijungia į vieną dabar vadinamą Excel. Artemis, tai yra Excel, sulaukė nuomonės iš auditų rūmų bet nebuvo įmanoma nustatyti klaidų lygio jų veikloje. Ir dėl to buvo padaryta išvada, kad e, klaidų lygis atitinka institucinius reikalavimus. Ir mano galva, pateiktose dokumentuose, kurios pateikė nacionalinės institucijos, rašoma, rodoma, kad veiklos, veikla yra tikrinama, bet ir bandoma įvertinti, ar ta veikla yra teisinga ar ne. Ar aš galėčiau iki pat galo išnaudoti visą savo laiką ir paskui nepasisakysiu per antrą pasisakymų turą. Žinoma, Excel yra jungtinė įmonė. Ji vykdo ankstesniųjų dviejų įmonių, kurios susijungia į vieną veiklas ir auditorumams yra teikiami papildomi dokumentai, jie dabar yra rengiami Ir labai tikiuosi, kad kai jie bus pristatyti, tai galėsime patvirtinti biudžeto įvykdymą buvusiai Artemis ir Eniek. Norėtume, kad audito rūmai suteiktų mums detalesnės informacijos, taip yra rašoma rezoliucijoje. Norėtume, kad audito rūmai plačiau pakomentuotų savo vertinimą dėl įnašų natūrą ir apskritai dėl įnašų iš privačių partnerių. Norėtume, kad jie šiek tiek labiau e, pakomentuotų klaidų lygį dėl to, kaip yra panaudotos lėšos pagal horizontą 2020 ir pagrindų FP7 pagal 7 pagrindų programą. Noriu padėkoti audito rūmams už bendradarbiavimą. Buvau susitikęs su jų atstovais, konsultavausi ir labai tikiuosi, kad ateityje galėsiu kartu su jumis dirbti ir toliau, kad išspręstume iki šiol neišspręstus klausimus dėl šitų trijų biudžetų, dėl kurių vykdymas kol kas nėra tvirtinamas. Ačiū toliau žodis tarybos atstovai, Henis, ponė Henis Plešart. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami gerbėjom komisijos atstovai, ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiandieną šiuose svarbiose diskusijose apie ES biudžeto įgyvendinimą už 2014 metus. Bendroje biudžeto patvirtinimo procedūroje, kur yra numatyta sutarties 3.1.9 straipsnėje. Mano kolega, Niderlandų finansų ministras, pristatė jau anksčiau e, tarybos rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo. Tos rekomendacijos buvo pristatytos biudžeto kontrolės komitetui ir rytoj bus balsuojama plenarnėme posėdyje. Iš tiesų, Europos piliečiai tikisi, kad mes būsime ypatingai atidus vertindami, kaip ES yra naudojamos turimos lėšos. Bet e, finansų valdymas, aišku, turbūt vertinamas ne vien tik iš visuomenės perspektyvos, mūsų apskritai teisinė pareiga yra sekti ir taikyti griežtą kontrolę ES išlaidoms. Tai mums labai svarbu. Taryba rekomenduoja suteikti biudžeto patvirt, įvykdymo patvirtinimą. Tose rekomendacijose tai yra išvardyta, yra pateiktos ir priežastis, bet taryba nori akcentuoti, kad vis tik tai dar daug kur galima būtų tobulinti biudžeto panaudojimą. Ir todėl taryba mano, kad nepakankamai buvo sumažintas klaidų lygis iki 4,4 procento Ir taip pat nerima kelia tai, kad tas klaidų lygis lieka labai didelis. Ir tokiuose svarbiose vietose, kaip žemės ūkis, anglauda ir moksliniai tyrimai, ten klaidų lygis yra didelis. Taryba ypatinga nerima kelia tai, kad remiantis audito rūmų išvadomis komisija, nacionalinės institucijos ir nepriklausomi auditoriai turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų užkirsti kelią toms klaidoms ir jas ištaisyti. Be abejo, E, visos finansinės, finansinės, finansinės veiklos, kurios yra naudojamas ES biudžetas, turi būti vykdomos bendradarbiaujant ir valstybėms narėms. Todėl būtinas tarpusavio bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir institucijų, būtina užkirsti kelią klaidoms, kaip galima anksčiau. Todėl reikėtų padidinti kontrolės kokybę, kad klaidos būtų nustatytos anksčiau, negu kad jos yra deklaruojamos komisijai. Taigi mums reikia vis tik tai nedaugiau kontrolės, bet tiesiog geriau įgyvendinti dabar esamos kontrolės mechanizmus. Kitaip sakant, tą būtų galima padaryti nekuriant papildomų kontrolių. Tarybos rekomendacijose taip pat rašoma, kad finansinės korekcijos yra labai svarbus Europos finansų interesų gynimo e, elementas kiekvieną kartą, kai tik yra nustatoma rimti trūkumai, turėtų būti stabdomas lėšų naudojimas. Ir korekcinės priemonės da, turi būti pilnai gyvendinamos. Taip pat turi būti taikomas visiškas skaidrumas įgyvendinant korekcinius veiksmus. Taryba ragina komisiją pateikti biudžeto institucijai šiais metais, 2016 metais, išsame ataskaitą paremta sisteminiais duomenimis, kurie jau dabar yra prieinami. Būtent dėl tų sričių, kur nustatytas klaidų lygis yra labai aukštas ir kur yra rimtos to priežastis. Taip pat taryba sutinka su parlamentu dėl to, kad taisyklių supaprastinimas yra labai svarbus, norint parengti geros kokybės audito ataskaitą. Tokiu būdu turime siekti ne vien tik sumažinti administracinę naštą naudos gavėjams ir atitinkamoms institucijoms, bet ir tai leistų kontrolę vykdyti veiksmingiau ir su mažesnėmis išlaidomis. Taryba oficialiai sveikina komisijos darbą e, reguliuojant e, mokėjimų asignavimus ir ragina nuolatos stebėti esamus įsipareigojimus. Taip pat ji primena savo prašymą komisijai teikti informaciją skaidriai ir laiku dėl finansinių srautų, kurie yra prognozuojami tam, kad būtų galima labiau pritaikyti e, atitinkamus mokėjimus. Paisant to, kad pabėgėlių dalis biudžete nebuvo susijusi su materialiaja klaida, taryba vis tiek pabrėžė, jog labai svarbu sušvelninti nacionalinių bendrų nacionalinių pajamų duomenų e, duomenis e, Galiausiai taryba sveikina auditorumų požiūrį vertinant ES išlaidas ir vertinant aspektus susijusius su veiklos rezultatais. Tarybas ar na komisija po auditorumų rekomendacijos nustatyti veiksmingiausią veiklos sistemą ES biudžetui, bendradabiaujant su auditorumais ir valstybėmis narėmis. Aš sutinku su tuo akcentu, kurį pranešėja Labajova skiria e, šiam biudžeto vykdymui. Na ir taryba, žinoma, nenori užbėgti išvadoms už akių. Taryba sveikina komisijos iniciatyvą į, į, į rezultatus orientuotą, dėl rezultatus orientuoto biudžeto. Akivaizdu, kad mes dar toli gražu nesame pasiekę nekvalifikuotos nekvalifiku, e, auditorumų nuomonės įgyvendinimo, tačiau valdymo sistemos nuolatos yra tobulinamos ir vengiama klaidų įvairiose politikos rytise. Taryba yra įsitraukusi konstruktyviai diskusijas dėl to, kaip ES biudžeto veiklos rezultatus būtų galima pagerinti tam, kad biudžetas duotų geresnių rezultatų per daugiametės finansinės programos vidinės trukmės peržiūrą ir kuriant naują daugiametę finansinę programą. Taryba kviečia audito rūmus uh, prisidėti prie tos peržiūros. Pone pirmininkė, pabaigai norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį valstybę pradėjo darbą dėl naujo, naujos daugiametinės finansinės programos ir vyks darybos ir diskusijos balandžio, vyko diskusijos balandžio 12 bendrų reikalų taryboje. Tikslas yra, ko galima greičiau išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti ir reformuoti šią sistemą buvo nustatyti keli principai, kuriais būtų galima vadovautis. Bendri diskusijų rezultatai bus pristatyti pirmininkančios valstybės ataskaitoje tarybai, Europos parlamentui ir žinoma Europos komisijai. Ačiū. Dėkoju ministrei, norėčiau paskelbti kolegoms, kad kadangi dėl tarp institucinių įsipareigojimams reiks išeiti, bet po to jūs sugrįšite ir dėkojame jums už tai. Dabar pakviesiu komisiją pasisakyti. Norėčiau pasveikinti ponę Georgievą. Prašau žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami pranešėjai, gerbiama ministrė, pirmininkė Kaldeira, gerbiami Europos parlamento nariai, auditorumų nariai. Pradžioje norėčiau padėkoti jums visiems ir ypatingai pranešėjams, kurių išklausėme, taip pat auditorumams, tarybai už tai, kad taip rimtai jūs vertinate šias diskusijas apie 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Išgyvename tokius metus, kai, moment, tokį momentą, kai Europai reikia, kad mes susitelktumėme ir kuo galima geriau panaudotumėme žmonių lėšas biudžete. Šiais metais biudžeto vykdymo, įvykdymo patvirtinimo procedūra yra susijusi su visų institucijų darbu, tai yra parlamentu, taryba, auditorumais, komisija, nes mes visi e, sutarėme, kad labai svarbu daugiausiai dėmesio skirti biudžeto veiklos rezultatams, kaip ir ar pakankamai prisidedame prie ekonomikos gerinimo, piliečių gyvenimo gerinimo, uh, Taip pat ar laikomasi yra taisyklių. Aš suprantu, kad dar reikia abiejose srityse įdėti daugiau pastangus. Klaidų lygis yra stabilizuotas, jis mažėja. Ir labai svarbu ir tai, kad mes turime išspausti geriausiai manoma vertę iš mūsų biudžeto. Ir kaip ką tik sakė ministrė, prieš penkias dienas ar šešias dienas, balandžio 22 dieną, įvyko pirmasis tarp institucinės darbo grupės posėdis, kur kalbama apie biudžeto veiklos rezultatus. Mes bandome išsiaiškinti, kas yra tie veiklos rezultatai, kaip juos įvertinti, išmatuoti ir taip pat kaip būtų galima sistemingiau judėti prie ne, veiklos rezultatais grindžiamo biudžeto. Aš taip pat norėčiau pripažinti ir ponios Glabajovos pagrindinės pranešėjos pastangas ir padėkoti jau už ryštą, bandant išplėsti mūsų diskusijas, kai anksčiau mes daugiausia kalbėdavome tik tai apie klaidų lygį, o dabar bandome kur kas plačiau kalbėti apie politikos tikslus ir pasiektus rezultatus. Ir dėl to norėčiau padaryti keturias išvadas – neapsimesdama, kad tai yra viskas, ko mes pasimokėme šiuose diskusijose. Taigi tos išvados būtų štai kokios biudžeto suderinimas su prioritetais, geresnė, geresnis, geresnė skaitomybė dėl rezultatų, taip pat bandymas sumažinti vis dar per didelę, didelį klaidų lygį. Na ir galiausiai, kaip būtų galima užtikrinti reikiamą pusiausvyrą tarp rizikos valdymo ir uh, rizikos vengimo. Taigi pradėsiu nuo pirmo, pirmo pastebėjimo. Artėjant prie vidutinės trukmės peržiūros, dabar tikriausiai geriausias laikas išsiaiškinti ir pripažinti, kiek mes galime politinius prioritetus suderinti su biudžeto lėšomis ir asignavimais. Tikėtina, kad tas klausimas leis mums, ta peržiūra leis padaryti svarbias išvadas likusiai finansinės perspektyvos daliai ir taip pat leis mums išsiaiškinti, ar mes visapusiškai naudojamės biudžeto lankstumu, lankstumu, kuris buvo numatyta šioje daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Dar diskusijose bus kalbama apie tai, kaip tie politiniai tikslai virsta uh, operatyviniais veiklos e, tikslais ir kaip e, būtų galima adekvačiai atsiskaityti už pasiektus rezultatus. Mes žinome, kad dabartinėje finansinėje perspektyvoje mes žengėme svarbų žingsnį pirmin, bandant e, laikytis prioritetų ir priemonių, kurių siekiame, tačiau aišku, Dar galime daug ko pasimokyti, rengiantis e, kitos kartos programoms ir aš norėčiau pabrėžti, kad čia labai svarbus tarp institucinis dialogas. Dirbdami kartu mes galėsime pasiekti esminių patobulinimų. Kitas dalykas. Diskusijos įrodė, kad reikia geresnio atsiskaitimo apie veiklos rezultatus. Informacijos turime nemažai, tačiau turime ją suorganizuoti, sutelkti taip, kad būtų galima jos pagrindu orientuoti asignavimus, integruoti atskaitomybę ir pagerinti rodiklių kokybę. Ir čia aš norėčiau pabrėžti, kad mes žengsime šiais metais svarbų žingsnį, kai 318 straipsnio ataskaita ir subesnė ataskaita bus pateiktos, ten turėsime aiškesnį įsivaizdavimą apie tai, kaip yra gyvenimas ES biudžetas. Šalia to mes puikiai suprantame, kad yra būtina, kuo galima anksčiau bandyti surasti rizikos klaidų galimybę. Pirmiausia, aišku, vengti tų klaidų, tai būtų pats geriausias būdas tvarkyti su klaidomis. Taip pat tęsime darbą dėl daugiamečio klaidų pobūdžio. Mes žinome, kad klaidas vertiname kasmet, tačiau mūsų programos yra daugiametės, taigi mes norime teikti paskaitas dėl korekcijų, kad tokiu būdu būtų galima sumažinti klaidų kaštus, tai kiek tai kainuoja mūsų piliečiams. Trečias dalykas, mes turime išsiaiškinti ten tas nuolatos pasikartojančias klaidas ir mes atliksime analizę šioje srityje. Norėčiau pabrėžti, kad ta analizė bus daroma atsižvelgiant į ankstesnės daugiametės finansinės programos klaidas 17-13 metus. Taip pat e, pažiūrėsime, kiek galime iš to laiko tarpio pasimokyti ir, aišku, taip pat pateiksime vertinimą pasteldami naujausios informacijos apie tai, kokios vyrauja sisteminės rizikos ir kaip jas būtų galima sumažinti. Na ir galiausiai norime, kad suvoktumėme, rizik, kokios yra rizikos valdymo galimybės. Ministrė kalbėjosi apie supaprastinimą, tai yra puiku, nes čia yra, mums atsiveria puikiu galimybė siekti supaprastinimo, tačiau niekuomet klaidos nesumažės iki nulio ir mes nenorime nusigręžti nuo to, kas galbūt kartais yra rizikingiau, bet sukuria didesnę vertę, pavyzdžiui, vystomasis bendradarbiavimas. Jeigu mes norime užkirsti kelią konfliktams, sumažinti katastrofišką vystomą darbiavimo stygiaus poveikį, mes turime investuoti į nestabilias situacijas, nes jos yra, to, aišku, tokios investicijos yra rizikingesnės, tačiau uh, Mes turime suvaldyti tą riziką, bet tikrai nenorime, kad būtų dangstomasi neveiksnumu. Tas pats pasakytina apie migracijos politiką. Reaguoti turime skubiai ir mes, aišku, gyvename labai sudėtingomis sąlygomis, kai iššūkiai keičiasi kasdien. Ir pabaigai dar norėčiau pacituoti ponę Dlabajovą. Jis sako, kad ateitis tampa praeitimi. Aš tik norėčiau pridurti, kad turime mokytis iš praeities, kad užsitikrintumėme geresnę ateitį ir biudžeto vykdymo patvirtinimas šiuo atveju yra idealus pavyzdys. Dėkoju. Merci, madame. Je vais passer la parole. Ačiū. Dabar žodis e, ponui, ponui Kaldeirai, auditorumų pirmininkui. Pone pirmininkė, gerbim parlamento nariai, gerbiamas, e, komi, gerbiamą komisijos narę, e, vicepirmininkę Georgievą, ministrai. Europos auditų rūmai sveikina jūs čia susirinkus ir džiaugiasi galimybę dar kartą dalyvauti baigiamojoje diskusijoje apie 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėjas, visus pranešėjus, kurie kalbėjo. Pirmiausia, kreipiuosi į ponę Labajovą, nes jie atliko milžinišką darbą. Ir, žinoma, e, kreipiuosi į visą biudžeto kontrolės komitetą. Dėkuoju jiems už tai, kad jų pranešimai yra tokie vertingi. O ypač pranešimas apie, pranešimą apie ES biudžetą parodo mums, ko galime iš savo klaidų pasimokyti. Daug kas išplaukia berengiant pranešimą, atliekant darbą. Taigi e, mūsų e, nariai ir personalas džiaugiasi matydami, kad mūsų rekomendacijos taip rimtai vertinamos ir tinguose biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimuose. Ypač kai kalbame apie bendrą ES biudžetą Iš tiesų manome, kad dabar pagrindinis uždavinys yra užtikrinti, kad praeities klaidos, ypač padarytos 2014 metais, leis pasimokyti ir ateityje bus galima pakeisti ES finansų naudojimą, galvojant apie artimiausias planus ir apie tolimesnę perspektyvą. Šiandien mes e, su susidomėjimu klausomės visų valstybių, visų institucijų e, ryštingų įsipareigojimų veikti. Kad taip iš tiesų atsitiktų, reikia, kad vidutinės trukmės peržiūroje būtų atspindėta tai, ko mes išmokome, kalbu apie dabartinę finansų bazę. Be to, tai turi atsispindėti finansų reglamento peržiūroje. Ir iš tiesų mes visos institucijos uh, atlikdamos skirtingas e, funkcijas turime e, įgyvendinti biudžetą, kuris būtų orientuotas į rezultatus. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes pradėjome kurti visiškai naują ES išlaidų ir investicijų metodiką. Jos rezultatas toks, kad Europos biudžetas yra labiau tikslingai nukreiptas Europos strateginius tikslus. Biudžetas turi būti lankstesnis krizėje, paminėjote pabėgėlius ir migraciją. Be to, biudžetas turi būti veiksmingiau panaudotas. O šioje srityje e, tobulėjimui potencialas milžiniškas. 2011 metų ataskaitoje buvo kalbama apie finansinius e, e neišnaudotas sumas kalbėjome apie e, rezultatų gerinimą šioje srityje. Europos komisija išgirdo mūsų signalą, išklausė mūsų rekomendacijų ir dabar matome, kad Europos komisija jomis vadovaudamasi veikia. Tai mus įkvepia. O auditorumai savo ruoštų toliau stebės visus 2015 e, metų metinės ataskaitos e, E, vertinimus, esame pasirengę tai daryti ir šiais metais, ketiname pradėti dėrėtis jau spalio mėnesį, anksčiau negu kitais metais. Ir aš labai dėkuoju Europos komisijai ir pirmiausia vicepirmininkiai Georgijevai už jų paramą mūsų tikslams. Taip pat esame dėkingi parlamentui, kad jis sutiko dalyvauti tame procese. Be to, auditorumai aktiprina dialogą su Europos parlamentu ir atskirais jo komitetais, siekdamas e, parengti ataskaitas kurios Europos parlamentui būtų optimaliai naudingos e, vykdant veiksmingą Europos biudžeto įgyvendinimo e, ir ES teisės aktų e, valstybės kontrolę. Taigi, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pripažinkime, kad ES privalo ir turi padaryti viską, ką jai atveria, kokios jai atveria dabar galimybės. Mes turime peržiūrėti visus dokumentus susijusius su ES biudžeto išlaidomis, kad e, geriau būtų pasiekti ES tikslai. Žinau. Ačiū, ponė. Toliau užsienio reikalų komiteto atstovas ponas Prėda. Dėkoju. AFET nuomonės autorius esu dėl biudžeto įvykdymo procedūros patvirtinimo ir norėčiau pareikšti savo paramą rekomendacijoms, kurias pateikė uh, E, tos institucijos, e, kad ES biudžetas būtų geriau valdomas, e, kad, tai pasakytume apie ES išorės veiklos rytis. Turime toliau siekti savo užsienio politikos tikslų. Ir svarbu žinoti jų siekiant, kad nuo daugelio vietos ir regioninių faktorių priklausys mūsų rezultatai, mūsų veiklos rezultatai. Ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Tad norime žinoti štai, kad tas e, biudžetas turėtų būti lankstesnis, jo valdymas turėtų būti patogesnis ir lankstesnis nes žinome, kad trečiosiuose šalise įvyksta įvairiausių krizių, kurias reikia reaguoti ir ne viską numatysi. Mums reikalingas visapusis skaidrumas be abejo. Reikėtų, kad Europos komisija bei išorės, išorės veiksmų tarnyba sumažintų e, mokėjimo atidėjimų skaičių, kad sumažėtų klaidų skaičius ypač finansavimo klaidas, kur, tose srityse, kai kalbame apie projektus trečiosiuose šalise. Ačiū. Dėkoju. Ponas Frunzulika, DV komiteto vardu. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai, gerbiami kolegos, esu e, nuomonės autorius DV komiteto vardu. 2008, 90 ir 11 fondai mums yra taip pat aktualūs klausimai. Tai aš norėčiau paminėti keletą dalykų susijusių su mūsų sritim. Kai dėl biudžeto kontrolės komiteto, ten mes išreiškime susirūpinimą dėl to, kad pranešėjas įtraukė tam, tikrus, tam tikras nepagristas formuluotės e, įsidarbinį dokumentą. E, biudžeto kontrolės komiteto komitete į pranešimą buvo trauktos tokios nuostatos, kurių pats komitetas niekad nepatvirtino. Tad e, labai keista diskutuoti apie biudžeto vykdymo patvirtinęs ant tokiams sąlygoms. Vienuoliktasis e, fondas turėtų būti skirtas migracijos krizės problemams spręsti. Tuo tarpu e, svarbu spręsti tos problemos, spręsti problemas susijusius su šios problemos ištakomis. Tiesiog dokumente teikiamos neteisingos nuorodos 5, 6 ir 7 dokumentai yra svarbus ir, aš, svarbus ir aš norėčiau, kad rytoj būtų balsuojama taip, kad nebūtų pakengta demokratijos principui. Jis yra svarbiausias. Dėkoju, ponas Kasa, MPL komiteto vardu. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sutelkime dėmesį E, pirmiausia į agentūras. Aš pats labiausiai domėjausi e, sveikatos ir darbo saugos agentūra. Ši agentūra yra labai svarbi, nes ji labai daug dėmesio skiria profesiniam mokymui, mokymosi sistemoms. E, yra valstybių, kuriuose tokios agentūros dar tik kūriamos ir jose yra telkiamas dėmesys į mokslinį tyrimą, tyrimus, į darbo analizę, į rizikos mažinimą ir gerų ir tvarių darbo vietų kūrimą. Mes norėtumėm sutelkti dėmesį į agentūrų biudžeto įgyvendinimą. E, jis e, e, palankiai vertintas, tai rodo, kad agentūros yra finansiškai pakankamai tvirtos. Tos agentūros neturėtų uh, būti apkrautos per daug uždavinių, joms turėtų būti aiškiai apibrieštos atsakomybės rytis. Šiuose pranešimuose patiktos rekomendacijos turėtų būti atspindėtos, nes tos agentūros yra labai svarbios mūsų piliečių geroviai. Ačiū transporto komiteto vardu, panas Salinį. Labas vakaras, ačiū. E, pone pirmininkė, pone komisarė, e, pone pirmininkė, aš manau, kad šios, ši diskusija yra svarbi dėl to, kad uh, turime progą, e, būdami transporto komiteto nariai, matyti labai konkrečios įvykdytus projektus. Investicijos yra esminis dalykas. Transporto politika turi išplaukti iš teikiamų pasiūlymų logikos, taip pat svarbus yra įgyvendinimo aspektai. Turime, pavyzdžiui, klausimų susijusių su uh, pasiektų, pasiektais rezultatais. Uh, Junkerio planas yra plačiau, plačiai naudojamas tų projektų gyvendimui. Tas planas yra pasitelkiamas tam, kad būtų galima visų šalių investicijų potencialą sustiprinti viso Europos Sąjungoje. Mes transporto komitete esame susidūrę su svarbiais klausimais šios srityje. Norima uh, atsisakyti kai kurių lėšų šiame fonde, tuo tarpu, kai tos lėšos buvo labai naudingos. Vis dar neužsimesga reikiamas kontaktas tarp privačių ir viešųjų investicijų, tai tos lėšos buvo labai naudingos, jų negalima tiesiog paimti ir perkelti į kitas rytis, kur nėra jokių garantijų, kad bus pasiekta realios pažangos. Tuo tarpu geležinkelių transporte e, pažanga yra įrodyta. Aš manau, kad turime pripažinti investicijų panaudojimo prasme ir pono Junker plano prasme. Pone Malentič, prašau, žodis jums. E, Ačiū. Labas vakaras, ponė Georgieva. Klaidų lygis sanglaudos politikoje 2014 metais išaugo lygnant su 2013 metais ir tai nestebina. Buvo įvairių interpretacijų ir nesklandumų toje sistemoje. Net patys auditoriai nežino, kas teisinga, kas neteisinga ir labai skirtingas pateikia interpretacijas. Sistema yra gan sudėtinga ir dėl to ir egzistuoja įvairios interpretacijos ir dėl to arba atsiranda nesklandumų arba vėluojama yra, nes yra daug didelis klaidų lygis ir galiausiai yra nusprendžiama nepanaudoti lėšų, kurios skiriamos. Taigi tai yra tokias finansinės priemonės, kur instrukcijos yra tokios sudėtingos, kad tiesiog lengviau nenaudoti tų lėšų, nepaisant jų teikiamų privalumų. Paprastesnė sistema sumažinti būtų nesklandumai, klaidos ir daugiau būtų investuojama į mokymus ir finansinės priežiūros priemonės. Tokiu keliu mes turėtumėme eiti siekdami sėkmingai įgyvendinti sanglaudos politikos tikslus ir kitų politikos įčių tikslus. Kitas tikslas, aišku, yra rezultatas grįžinimas biudžetas. Dėkoju Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu ponas De Castro. Pone pirmininkė, komisijos narė, kolegos, pirmiausia norėčiau padėkoti uh, pranešėjui, kuris dėja negalėjo atvykti, nes puikiai jis atliko savo darbą. Žemės ūkio komiteto nuomonė yra labai gerai parengta, vyko labai intensyvios diskusijos ir taip pat intensyvios diskusijos tarp įvairių valstybių, tarp įvairių frakcijų. Kalbame apie naująją apžūp reformą, jos įgyvendinimą. 2016 metai bus tie metai, kai reformos galiausiai bus įtvirtintos Taip pat bus daugiau žalinimo priemonių, tai aišku irgi labai svarbus dalykas, kurį matome žemės ūkio sektoriuje. Taip pat matome, kad sumažėjo klaidų lygis, lyginant su 13 metais, tačiau vis tiek dar daug ką reiks nuveikti, kad būtų sumažinta biurokratijos, biurokratijos, kuri slegia ES ūkininkus. Komisija bando supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką per deleguotusius ir įgyvendinimo aktus per priežiūros priemonės ir nuobaudas, tačiau žūp vidutinės trukmės pežiūrom mes manome bus labai svarbi galimybė, kuri leis mums geriau sukontroliuoti išlaidas ir pasirūpinti, kad galėtumėme prisidėti geriau prie aplinkos išsaugojimo. Ačiū dabar ponė Tum. Turos komiteto vardu. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, aš išsakysiu kultūros komiteto nuomonę. Norėčiau pabrėžti, kad yra problemų Erasmus plus jaunimos dalyje, kur kalbama apie galimybę pasinaudoti finansavimu, lygnant su ankstesnė jaunimo ir veiksmų programa. Apgalėstauja, kad Erasmus plus jaunimo finan... dalies finansavimas buvo sumažintas Graikijoje, taip pat vėluojama vėl išmokėti lėšas. Tai nėra priimtina, tai tiesiog įveikia naudos gavėjų teisės. Trečia, mes manome, kad Europos mokyklose vis tiek dar nėra išspręstos tos problemos, kurias akcentavo audito rūmai. Reikia įdėkti tinkamą sistemą toms silpnoms pusėms išspręsti. Taip pat yra septyniarių metų programos ir dešimties metų prioritetų programos netitikimas. Ir galiausiai Europapiliečiams programa labai svarbu užtikrinti solidarumą Ypač turint omenyje tai, kad radikalieji dešinieji ir euroskeptiškos partijos labai išpopuliarėjusios, tačiau matome, kad šios programos finansavimo e, sumažinimas e, neduoda nieko gero. Dėkoju. Je ne vois pas Madame McAvey. Nous allons passer à Monsieur Durand. Nes McAvey nematau, taigi ponas Durand, konstitucinių reikalų komiteto vardu. Oui, une minute pour vous parler. Minutė tokiai temai aptarti gali pasirodyti labai mažai laiko - 3 milijonai eurų. E, nuo 2009 metų 3 milijardų eurų sumos tiksliau negali kontroliuoti Europos parlamentas, nes taryba ir komisija e, žaidžia kažkokį keistą žaidimą tarpusavyje. E, Europos parlamentui pateikiama skaičiai, o komisija atsisako biudžetą tarybos įtraukti į savo uh, sąskaitas, tad mes, Europos parlamento nariai, niekaip negalime sukontroliuoti tų sąskaitų dabar, kai jaučiamas didžiausias poreikis skaidrumui ir efektyvumui. E, mes džiaugiamės matydami tarybos ir komisijos atstovus čia Tad kviečiame juos, jų čia visų buvimo progą susitarti pagaliau tarpusavį, kad liaustusi ta labai keista juridinė situacija. Ji yra skandalinga ekonominių požiūrių, kitaip tariant, tarybos sąskaitos e, yra niekieno nekontroliuojamos. Dėkoju, žodis kolegai Ajalai Sender. Jis transporto ir turizmo komiteto vardu kalbės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kaldeira. Jo pranešimas labai naudingas mums pasirodė. Mes esame nustebę ir susirūpinę dėl to, kad tiesioginio valdymo klaidų skaičius 2014 metais e, yra susijęs su žemės ūkio ir sanglaudos fondais. Tai yra tas rytis, kur vyksta pasidalytasis valdymas vyksta tyrimas ir matome, kad yra taip pat ir eksante problemų. Čia reikėtų rasti reikiamus sprendimus. E, mes e, reagavome taip greitai, kaip galėjome ir ačiū, kad buvo pranešime pabrėžta įgyvendinimo problemos. Štai dabar vyksta tokia kontrolės, įdėgiama tokia kontrolės sistema, kuri orientuota į ateitį. E, kaip sakė ponė Labajova, šis naujus sistemos teikimus mums daug ko padės. Ačiū ponui Piper už tai, kad dirbo taip pragmatiškai, kad e, išdėstė mūsų turimas problemas, nes iš tikrųjų mums labai svarbu, kad, kad vaidintume tinkamai kaip Europos parlamentas savo vaidmenį, kaip teisėkūros dalyvis savo vaidmenį. Sutinku su jumis, tačiau nereikėtų dėl politikavimo baksnauti pirštų vien tik į Europos parlamento pirmininką. Aš manau, kad daug svarbiau yra remti tai, ką mes darome, kad atsirastų politinė platforma, kad valstybių ir vyriausybių vadovai bei ministrai taip pat galėtų čia nešti savo indėlį. Ačiū, dėkoju. Ekonominių ir monetarinių reikalų komiteto vardu ponas Ferber. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, Ekon komitete mes nagrinėjome tris priežiūros institucijas – draudimų ir banko, srityje dirbančias auditorumai padarė teigiamas išvadas. Atrodo, kad lėšos buvo naudojamos teisingai, tai yra džiugu, tačiau yra visa eilė kritinių aspektų pareikštų dėl tų agentūrų darbo. Viena iš tų agentūrų, pavyzdžiui, nesugebėjo paskelbti tinkamai konkursų, įdėkti informaciniai sistemai ir tinkamai gyvendinti teisės aktus šioje srityje. Turime teisės aktus dėl finansinių rinkų, kurios ir tos nuostatos irgi buvo ne visai teisingai gyvendintos. Suvokėme, kad e, buvo padaryti tam tikri pažeidimai, sprendimus tos agentūros priėmė neteisingai, nes jie ne visiškai, ne visiškai atitinka e, finansų rinkos ir tie galiojančių teisės aktų, tad mes tas agentūras įvertinome gana kritiškai, tikimės, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra nebus savaime suprantamas dalykas ar įvykęs faktas. Mes norėtume, kad tos priežiūros agentūros pasiektų realaus pagerėjimo savo darbe. Tokia yra ekon nuomonė. Lanko Lopes, žuvininkistės komiteto vardu. Pone pirmininkė, agentūra Dimačių srityje pateikė pavyzdinės sąskaitas ir ataskaitas. Mokėjimai siekia 99 procentus. Visą tai leido e, laikytis e, reformuotos e, biudžeto politikos. Mes Manome, kad finansinius resursus reikia naudoti tinkamai, reikia numatyti reikiamą personalo kiekį, kad mūsų aptariama agentūra galėtų tinkamai veikti ir atlikti savo darbą. Ačiū. Dabar frakcijų vardu pasisakys ko, pirmiausia kolega Celler. EPP frakcijų vardu, prašau. Pone pirmininkė, labai ačiū. Parlamentas turi biudžeto procedūroje sprendimo prieimimo galę Vadinasi, turime iš parlamentinės pusės tikrinti, ar ES išlaidos vyksta teisėtai ir tenkina visus teisinius reikalavimus. Administruojant finansavimo, e, finansavimą kai kuriuose valstybėse narėse, atsakingi esame kartu su valstybėmis narėmis, valdymas yra bendras ir mes už valstybių narių pažeidimus atitinkamai esame atsakingi tiek pat kaip ir valstybės narės. Taisyklės turi būti tenkinamos visapusiškai, o biudžeto kontrolė turi būti e, derama ne tik ES, bet ir valstybėse narėse atskirai. Mes negalime taiksytis su e, tokiomis klaidomis, kurios viršė nustatytas ribas. Tačiau tokių dalykų vis dažniau matome. E, paprastai pažeidimus daro valstybės narės ir pačios juos užfiksuoja. Egzistuoja finansinio koregavimo mechanizmai kai reikia išieškoti neteisingai išmokėtas sumas. Kartais valstybės narės klaidas viršyje, klaidas daro tokias, kad leidžiamos normos yra viršyjamos net tris kartus, ar su tokiais dalykais galime taikstytis. Turim pagalvoti apie finansų koregavimo mechanizmą, kurį taikome dabar. Reikia užtikrinti, kad pinigai, kurie uh, yra išieškomi ar neteisingai panaudojami, būtų deramai suskaičiuoti ir be to skiriamos ES lėšos turi iš tiesų pagerinti infrastruktūrą ir skatinti ekonomikos augimą. Turime pritaikyti priemonės, kad apsaugotume biudžetą, tokiu būdu apsaugosime mokesčių mokėtojų išteklius. Euh, Dabar socialistų demokratų vardu panas Pirinski. Dėkuoju pirmininkė. Pone Georgieva, ponios ir ponai. Ačiū už tai, kad suteikėt galimybę išsakyti tris pastebėjimus. Visų pirma, Supraskime, kad labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami. Tai galima įvertinti pasvėrus klaidų mastą. Klaidų e, mastas yra labai svarbus e, komisijos veiklos biudžeto srityje įvertinimas. Tuo pat metu ES žmonės turi E, teisę žinoti, kaip jų gyvenimo perspektyvos pasikeitė, pagerėjo ar pablogėjo, ar, pavyzdžiui, užimtumo galimybės pagerėjo. E, pirmiausia, tose srityse, kuriuose e, finansavimas ateina iš Europos komisijos valdomo biudžeto. Turiu pasakyti, kad ponios Dlabajovos pranešimas yra puikia priemonė atkreipti dėmesį į skirtingus komisijos veiklos vertinimo aspektus. Aš šešėlinės, šešėlinė pranešėja esu ir su Džebalova e, šiuo klausimu dirbu. Labai svarbu šiame pranešime yra 73 punktas. Jame sakoma, kad ES piliečiai nelabai gerai supranta, kas yra klaidos norma, kas yra tas terminas. Todėl Europos audito rūmai ir Europos komisija turėtų kartu sukurti metodiką, kuri leistų iškiu apibrėžti klaidos normą. Taip pat reikėtų vienodos atsiskaitimo procedūros, tik taip mes galėsime objektyviai įvertinti, kas pinigus leidžia teisingai, o kas neteisingai. Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu panas Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, pani. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas, gerbiama komisijos narė, gerbiamas audito rūmų pirmininkė. Kalbėdama šioje diskusijoje apie 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, norėčiau sutelkti dėmesį į agentūrų trečiąją dalį. Tai yra labai svarbi ES biudžeto dalis. Kalbant apie išlaidą šiame skyriuje, norėčiau išryškinti dvi svarbės problemas. Pirmiausia, klaidos mastas yra labai didelis. Pagal mokėjimus tai sudaro vidutiniškai 4,4 procentus ir tai priliksta 2012 ir 2013 metų klaidoms. Kalbant apie sanglaudos fondus ir žemės ūkio fondus, kurie sudaro apie 70 procentų bendrų išlaidų, e, klaidų skaičius ten siekia 7 procentus, ir 6 procentus atitinkamai. Klaidos ne visuomet yra susijusios su neteisėtų pinigų panaudojimu ar pinigų išvaistimu, nes kartais klaidų padaroma ir teisėtai lėšas naudojant, bet vis tik kalbama apie 5 milijonus eurų ir kiekvienais metais ta suma didėja. Antroji problema yra įsisavinimo galimybės 2014 metais Ypač galvojame apie 14-20 metų daugiametės finansų programos įgyvendinimą. E, rezultatai negeri dėl to, kad Europos komisija vėlai priėmė reglamentą ir atitinkamai tai turės padarinių artimiausiams metams. Alde frakcijos vardu, ponė Dlabajova. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Dabar aš kalbu kaip Pranešimą apie Europos plėtros fondą šešėlinė pranešėja. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams ir ypač poniai Klaudijai Šmit, kuri e, buvo šio pranešimo autorė, ji puikiai bendradarbiavo. Pranešime yra labai daug naujų elementų. Aš rengiau pati pranešimą apie Europos plėtros fondą 2013 metams ir dabar mes matome, kad tas e, dokumentas tampa neatskiriama e, biudžeto įgyvendinimo procedūros vertinimo dalimi. Net ir vistomoje paramoje tam tikri kriterijai turi būti tenkinami, turime netitrūkti nuo realybės. Tačiau aš pripažįstu, kad realybė gana ženkliai keičiasi, žinant, kaip dirba Europos plėtros fondas. Kaip ir Europos komisijos biudžeto e, įvykdymo patvirtinime, aš norėčiau, kad būtų įvertinta, ar fondai tikrai yra skiriami tikriesiams prioritetams. Man nuomonė, pagrindiniai prioritetai dabar yra du - migracija ir apsauga nuo terorizmo. Jeigu šių dviejų tikslų mes negyvendinsime, iškils grėsmė bet kokiai kitai ES finansuojamai plėtros veiklai. Mūsų resursai, kurie yra riboti, turėtų būti skirti toms sritims, kurios yra naudingiausios valstybėms narėms ir visai Europai. plėtros e, vientisumas ir ES sėkmė priklauso nuo vertybių apibrieštų prieš 70 metų. Stenkime tas vertybės apsaugoti ateities kartoms. Ačiū. Pone Kari. Ačiū, pone pirmininkė. Det føles også noget, skal vi sige, håbløst. For præcis et år siden, der stod vi også. Prieš metus mes jau diskutavome apie ES sąskaitas. Kasmet pabrėžiame klaidų skaičių, kuris yra absurdiškai didelis. Niekas nesugeba atsakyti mūsų klausimus. Tai yra absurdas, kuriam net pavadinimą sunku rasti. Ne tik Europos parlamentas, bet visi parlamentai e, atmeta tokį klaidų procentą. Mes to norėtume būti visuomenės sargai, sarginiai šunys netgi – Mes kalbame apie atvirumą, apie skaidrumą. E, tačiau, kai išsakoma kritika, visi užsimerkia ir apsimeta, kad nieko neįvyko. E, mes tiesiog, manau, kad negerbėme piliečių, jeigu patvirtiname biudžetų vykdymą su tokiu klaidų procentu. Europos komisija yra pasirengusi dialogui. E, ačiū jai už tai. Komisija bent jau mūsų išklauso. Yra daug problemų susijusių su mokėjimais. Tačiau manau, kad tiesiog taip patirti nuostolį klaidų procentas yra pernelyg didelis. Pone Georgieva, aš suprantu, kad jūs norite kažką nuveikti, tačiau manau, kad e, nereikia bandyti nusiplauti rankas ir pasakyti, kad jūs nesat atsakingi už tam tikrus sektorius. Klaidų yra pernelyg daug. Mums reikia pasakyti piliečiams, kad mums rūpi, kur yra išleidžiami jų pinigai. Ačiū žalių frakcijos vardu, kolega Šoltės, prašau. Hvala za besedo. Torej, stopnja napake. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Klaidų lygis, kalbant apie Europos vystamą bendradarbiavimo fondą, yra per didelis. Didesnis nei leistina. Ir trečiai kartą klaidų lygis toks didelis fiksuojamas ir mes manom, kad daugumos klaidų buvo galima išvengti, buvo galima pasiekti 2 procentų lygį. Tokiu būdu galėtumėme susitelkti ties projektų sėkmė. Tikslumas, legalumas, teisėtumas, to turėjome pasiekti kur kas anksčiau ir turime žengti dar vieną žingsnį ir pareikalauti, kad projektai būtų orientuojami į tikslus ir kad užtikrintų atitinkamų regionų vystimasi, mes turime susitelti ties aplinkosaugos socialiniais reikalais ir žmogaus teisėmis. Dėkoju FDD frakcijos vardu, ponas Valiai, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. ES biudžete yra 150 milijardų eurų, kurie skirstomi, kurie yra 500 milijonų ES piliečių nuosavybė. Ir tai turi duoti rezultatų, turi būti atskaitomybė ir skaidrumas. Kalbant apie skaidrumą, mes pranešime reikalaujame, kad būtų viešinami visi finansiniai dokumentai susiję su ES fondais arba tiesioginėmis išmokomis, turint omenyje, kad dauguma išlaidų yra bevertės pavyzdžiui, turint omenyje investicijas į Turino greitkelį. Taigi mes dažnai matome, kad konkursai tuose regionuose nėra tinkamai gyvendinami, kaip pažymė ir auditorumai savo ataskaitose. Dėl pabėgėlių fondo reikia siekti kiek galima daugiau skaidrumo, nes negalime čia prisidengti tik tai e, nenumatytos situacijos priedanga vengti nusikaltimų ir kitų dalykų. Toliau e, pasirinkimo narystiai fondas. Aš nežinau, ar tai yra realios išlaidos, ar tai yra kišininkavimas. Kaip yra su tais milijardais, kurie skiriami Turkijai. Turkija ir toliau pažeidinėja teisės, kurios yra numatytos universalioje žmogaus teisų deklaracijoje. Turime apie tai deramai pamastyti rytoj. Mes pateiksime labai svarbų pakeitimą dėl skaidrumo ir to, kad EFSA skaičiai turi, EFSA skaičiai turi būti skelbiami viešai. Ta informacija, turiuomenį maisto saugos agentūrą, e, ta informacija turi būti vieša, nes mes net nežinom, ar nenodus valgome. Taigi, ar mes tarnaujame ES piliečių interesams, ar Monsanto interesams reikalinga tinkama priežiūra. Ačiū, ponas Alijot. Pone pirmininkė, ačiū suteiktą žodį. ES sąranga yra labai komplikuota. E, dėl to kyla daugybė išlaidų, daug švaistimo, yra labai neaiškus kontrolės sistemas, tai reiškia, kad kenkiama valstybėms narims ir jų piliečiams. E, metai iš metų kartojasi tos pačios klaidos, praeitį pakartotos klaidos e, būna neištaisytos. Vienintelis dalykas, e, kas yra geras šitoje situacijoje, tai auditorumų darbas, nes deputatai mato, kokia yra problema ir yra būdų bandyti ją išspręsti kyla klausimas, kaip Europos parlamento pirmininkas rinkiminiams tikslams naudoja turimas e, lėšas. Jo pateiktas atsakymas į užduotą klausimą buvo neaiškus. EPP e ir socialistai e, nenorėjo pateikti pakeitimų šiuo klausimu. Galbūt Olaf turėtų pasidomėti šiuo nepatogiu klausimu, nes aš manau, kad ši problema kenkia visos institucijos reputacijai. Ponas Epitifedijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos lygų, prevenc... lygų kontrolės prevencijos centro uždavinys. Uždaviniai yra labai svarbus ir aišku, ta, tas centras turi gauti tinkamą finansavimą, bet aš turiu kelis klausimus. Ar centras informavo apie tragišką ir neprimtiną situaciją visuomenės veikatos sektoriuje dėl to, kad ne, nežmoniškos yra taikomos priemonės Graikijos žmonių atžvilgių ir tas jau daroma šešerius su pusę metų. Ar kas nors žino, kad vis visuomenės sveikatos sistemos faktiškai Graikijoje nebeliko dėl to, kad taikymos griežto taupimo priemonės ir iš vis lėšų sveikatos priežiūrai neskiriama. Ar jūs žinote, kad kas savaitę uh, Ligu, ligonių direktoriai kartu su gydytojais turi nuspręsti, kokių gydymo priemonių teks atsisakyti. Ar žinote, kad nėra lėšų įsigyti vaistams, gydytis rimtas ligas ir galiausiai tie vargš, vargšai pacientai miršta? Ar žinote, kad medicininės įrangos tiekėjai ir pardavėjai sumažino teikiamų įrenginių kiekį ir tai turi labai didelių padarinių pacientams. Ar žinote, kad vos maisto beveik neskiriama ligoniams? Ar žinote, kad mirtingumas smarkiai išaugo Graikijoje? Graikijoje mirtingumas yra pats didžiausias iš visų ES valstybių narių. Ne visi vaikai gauna vakcinas, vaikų mirtingumas yra irgi išaugęs. Taip pat per anksti gimusių kūdikių mirtis išaugus dėl to, kad nėra suteikiama tinkama medicinė priežiūra. Tai ką daro ES, kad būtų užkirstas kelias graikų genocidui? Mes tik ką, mes tik tai Turkijai siunčiame šimtus tūkstančių nelegalių migrantų, o tie migrantai baises ir seniai pamirštas lygas atveža į Graikiją. Ponas Dehovskis, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Ingai Gresliai padėkoti ir kitiems kolegos iš biudžeto kontrolės komiteto už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad mes tikrai daug, darbo, daug darbų atlikome ir ypatingai biudžeto kontrolės komitetas lietai, bet užtikrintai tampa labiausiai, vienu labiausiai gerbiamų parla, e, komitetų šiame parlamente. Aš norėčiau paminėti kelis dalykus. Pirmiausia, norėčiau paminėti išreis veiksmų tarnybą, ponios, ponios Margarinį tarnybą. Ir pirmiausia, pakalbėti apie šios um, agentūros struktūrą. Aš manau, kad struktūra per sudėtinga ir dėl to nėra produktyvi. Mes kritikuojame tai, kad sritys, kur reikia priimti greitai sprendimus, ten sistema yra per sudėtinga. Trūksta analizės ir apskritai procesai yra per lėti. Taip pat samdymo procesas labai sudėtingas, labai ilgas ir dažnai um, neefektyvus. Taip pat diplomatų samdymas yra kvestionuojamas. Diplomatai pasirenkami iš senųjų valstybių narių, iš naujų valstybių narių diplomatų nėra. Taip pat ir atstovybės, kaip jos veikia, irgi yra nemažai problemų. Dar norėčiau paivairimui pakritikuoti ir tarybą. Taryba atsisako prisidėti prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos surasti sprendimą šiai ilgalaikiai užsitęsusiai problemai, kai tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas nėra įmanomas dėl to, kad nėra bendradarbiaujama. Ačiū, ponas Liberatski, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė, komisijos narė, auditorumo pirmininkė. Pradžioje norėčiau gražius žodžius išsakyti poniai Dlabajovai. Jis sakė, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas neturi būti naudojamas politinių žaidimų tikslais. Taip pat norėčiau prisiminti pono Piperio pranešimą ir aš norėčiau padėkoti ponui Piperiui už puikų bendradarbiavimą ir tai, kas, ką jisai sakė, ką, ką reiškia Europos parlamento darbas. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat komisijos narė minėjo tai, kad uh, Labai svarbu vertinti rodiklius, klaidų lygį ir politinius tikslus. Tai visi jie dalykai turi būti tarpusaviais susijęti. Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimas 0,5 procento toks klaidų lygis. Praeitais metais buvo 1 procentas, taigi tobulėjame. Taip pat parlamento reputacija vis gerėja. Ir retai mes dėkojame pirmininkui Šulcui ir generaliniam sekretoriui Klausui Vėliai bet esame ta institucija, kuri tvirtiname biudžeto įvykdymą ir taip pat rodome puikų pavyzdį. Ačiū, Ger Brandy. Well, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju visiems pranešėjams už puikų darbą. Taip pat aš norėčiau pasidžiaugti, kad šiame posėdėje dalyvauja Europos komisija, auditorumai ir pirmančios valstybės atstovai. Visiems jums už tai dėkoju. Aš savo pasisakymę kalbėsiu apie Europos parlamento biudžetą įgyvendimą patvirtinimą ir turiu dar kartą pareikšti, kad mūsų pačių e, biudžetas nėra tvarkoj. E, turiu pripažinti, kad mes, Europos parlamentas, e, turime patys save vertinti. Ir panašu, kad nebuvo vertimo į anglų kalbą. Okay. Veuillez euh, continuer, s'il vous plaît, monsieur. Prašom, galite tęsti. Prašom, galite tęsti. Ar iš naujo pradėti? Sakiau, kad labai apgailestauju, kad mūsų parlamento rūmų pirmininko čia nėra, nes mesgi kalbam ir apie parlamento biudžeto įvykdymą. Tikiuosi, kad jūs, ponė pirmininkė, perdusite jam, ką aš dabar pasakysiu. Aš esu iš Niderlandų, grinakraujis Olandas, Ir per rinkimų kampaniją aš aiškiai mačiau, kokie mes pažeidžiami esame kaip institucija, turiu galvoje Europos parlamentą. Kai kalbėjome apie e, institucijas per rinkimų kampaniją, e, rinkėjams rūpėjo tik tai mūsų nepriklaus... neliečiamybės klausimas, ką mes darome, niekam neįdomu. Visiems rūpėjo tik tai, kodėl parlamento nariai turi neliečiamybę. Todėl labai svarbu, kad mes turėtumėm būti labai skaidrus, mūsų veikla turėtų būti labai skaidri ir mūsų visos išmokos, kurios yra suteikiamos, turėtų būti žmonėms teisingiau pristatomos. E, praėjusiais e, e, Strasbūro sesijose mes kalbėjome su parlamento generaliniu sekretoriumi Klausu Vėlė ir sakėme, kad reikėtų pakoreguoti šiek tiek mums teikiamų parlamentinių išmokų kontrolę E, Dėja nieko nėra padaryta ir šiandien mūsų rinkėjams kyla tokios pat abejonės. Ir aš prašau ne tik tai e, kolegų balsuoti už šį pranešimą, bet ir paprašyčiau pirmininką, kad pakviesime Europos parlamento pirmininką. Ar sutinkate su pono Liberatskį Melinaja kortelė, Melinos kortelės klausimą atsakyti? Panie Gerbrand, ja mam pytanie. Pone Gerbrandė, aš turiu Jums klausimą. Jūs e, kalbėjote apie pono Šulcą. Kalbėjote ir apie e, jį kaip vieną iš kandidatų į Europos komisijos pirmininkus. Jūsų frakcijos vadovas ponas Verhofstadas irgi buvo tarp tokių kandidatų. Ar su juo bus elgiamas taip pat kaip su ponu Šulcu? Well, Pone Liberatski, gal dėl to, kad olandų kalba kalbėjau, jūs manęs nesupratot. Aš nekritikavau parlamento pirmininko, aš nesakiau pono Šulco. Aš kritikavau pirmininką ne todėl, kad jis buvo tarp spicen kandidatų, tarp kandidatų Europos komisijos pirmininkus, o todėl, kad jis mes turime suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą parlamentui ir parlamento pirmininkas turi jį priimti. Nacionaliniuose parlamentuose taisyklė yra tokia. E, teikiant biudžeto patvirtinimą, diskutuojant tai dalyvauja pirmininkas ir aš manau, kad Europos parlamento pirmininkas turėtų šioje diskusijoje dalyvauti ir tai neturi nieko bendro su jo politinė spalva ar e, asmenybė sėdinčia tose pareigose. Aš uh, Iš principo galvoju, kad parlamento pirmininkas turėtų būti atsakingesnis ir turėtų dalyvauti tokiuose diskusijose. Duzim. Pone Gerbrandi, ar dar vieną klausimą atsakytumėt? Ar Ajela Zender? Sí, señor Grandi, sola... Pone Gerbrandi, noriu tik jūsų paklausti apie tą minėtąjį principą. Ar manot, kad ponas e, Junkeris ir Niderlandų premjeras galėtų čia būti. Ar jūs sutinkat su to? Aš nemačiau tokios rekomendacijos anksčiau. Yes, Mrs. Ayala. Taip, ponė Jalasender. Aš tikrai manau, kad tai yra svarbu, bet aš jau daug, daug metų kartoju ir manau, kad Pirmiausia, turim galvoti patys apie save, apie savo namus. Visą laiką kritikuojam visas kitas institucijas ir kitas pasaulio tarnybas. Bet pažiūrėkim, ką mes darom patys. Dažniau pažvelkime tai, kaip mūsų pačių parlamentas veikia. Bet aš sutinku iš esmės su to, ką jūs norėjot pasakyti. Ponas Javor. Madam, like about... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagalbėti apie dviejų institucijų biudžeto įvykdymą. Pirmiausia, EFSA, Maisto saugos agentūra. Labai daug iškyla skandalų, kurie parodo, kad EFSOS e, sistemoje yra interesų konfliktų. Aš manau, kad mes turėtume būti tvirti ir nesuteikti EFSAI e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tol, kol nebus išspręstas ekspertų interesų konfliktų klausimas. Antras dalykas dėl parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos parlamentas pirštais bado e, įvairiausius skandalus. Luksemburgo mokesčių skandalą, Niderlandų ir mokesčių skandalą, Panamos dokumentus ir sako, kad e, reikia ieškoti atsakingų. Tačiau tuo pat metu Europos parlamento nariai patys nėra skaidrus, kai kalbame apie jų išlaidas. Kalbėdami apie savo išlaidas, turiu galvoje ir bendrasias išmokas susijusias su uh, įvairiais dienpinigiais ir kitomis išmokomis. Mes pirmiausia turime būti labai skaidrus ir nuoseklus, tik tada rinkėjai mumis pasitikės Negalim pirštais badyti kitų institucijų, turim patys save įvertinti. Ačiū, ponas Anemans. Er <clears throat> Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, nedažnai Europos Sąjunga susimasto apie savo pačios egzistavimą ir apie savo veiksmus piliečių atžvilgių. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra puikia proga, kad parlamentas būtent apie tai susimastytų vyrauja beveik religinis dogmatizmas. Siūloma vis daugiau Europos. Man atrodo, to užtenka. Turime migrantų krizę, turime euro krizę, visa tai puikiai rodo, kad Europos Sąjunga neveikia, o žmonės nebesutinka galiausiai su tuo, kas vyksta. Tad noriu ryštingai pareikšti protestą tai demonstruojamai arogancijai. Olandijoje vyko referendumas ir jis menkinamas E, taip neturi būti. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis kolegai Doč. Minutė su pusė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai, gerbiami kolegos, šiandien mes kalbame apie agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Noriu pirmiausia nuoširdžiai padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Kad dėl agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo, tai ši procedūra yra ypatinga. Iš tikrųjų, pirmą kartą Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetas pasiūlė patvirtinti biudžeto vykdymą visoms agentūroms. Kitaip tariant, visos agentūros gavo reikiamas e, deklaracijas, e, o neišspręsti klausimai buvo sureguliuoti. Kai dėl finansinės agentūrų situacijos situacija pagerėjo per pastaruosius metus. Tai 2014 metus palygintume su kitais metais, tai galėtume pamatyti pozityvių tendencijų. Norime kad būtų laikomasi bendro požiūrio, apie tai pirmiausia reikėtų kalbėti. Ir aš manau, kad šiuo požiūriu mums pavyktų sukurti skaidresnę e, struktūrą, skaidresnės atsiskaitimo sąlygas agentūroms. Tačiau e, negalime nekreipti dėmesio ir audito rūmų pastabas agentūrų kai kurių atžvilgių. Šios įsipareigojo problemas išspręsti. Artimiausiais metais turėsime susitelkti prie šių klausimų ir padaryti viską, kad agentūrų darbo efektyvumas pagerėtų. Jeigu agentūroms prireiks mūsų pagalbos, esame pasirengę jums padėti. Remiu siūlymą patvirtinti biudžeto vykdymą agentūroms. Žodis kitam kalbėtojui. Ponas Poš. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Norėčiau kalbėti apie bent bendrų įmonių biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Nepaisant tų nedidelių keleto konfliktų su nesutarimų su pranešė dėl penkių agentūrų mes pasiekim sutarimą ITER, CESAR ir kai kurių kitų, tai yra ambicingiausias energetikos projektas pasaulyje ir bendro dangaus taip pat. E, matome, kad čia susidūrėma su įvairiomis problemomis. Kalbant apie uh, energetikos projektus, Europa čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Valstybės kūrė, dalyvauja projekte Takomak. Tai yra tas projektas, kur energijos reikės daug, tačiau tai yra pavyzdinis projektas. E, problemos kai kurios jau paaiškėja. E, Buvo parengti nerealistiniai biudžeto planai ir aš manau, kad naujas valdymas galėtų pasiūlyti ir naujų sprendimų, bei naujų veiksmų planų, ir naują požiūrį taip pat, jeigu susiklošiu situaciją. Tikiuosi, kad visa tai bus tinkamai įvertinta, kai kitą kartą turėsime tvirtinti biudžeto įvykdymą. Ačiū kolega Toirer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų frakcijų vardu aš norėčiau padėkoti auditorumų pirmininkui už tai, kad jisai šiandien atvyko. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie rengė pranešimus, jie yra visi labai svarbus parlamentui. Norėčiau padėkoti poniai Labalovai iš mūsų frakcijos, kurie atliko puikų, parengė puikų pranešimą ir pateikė labai daug informacijos ir visą tai buvo labai naudinga. Tai leido mums pasirūpinti, kad viešos lėšos būtų geriau panaudojamos ir geriau audituojamos investicijos infrastruktūra yra labai svarbios ir negalime leisti savo neoptimaliai naudoti tų lėšų. Audito rūmai praeitais metais įvardijo kelis trūkumus, kuriuos teko pakoreguoti ir mes norime, kad taip ir būtų. Mes norime veiklos rezultatais grindžiamo biudžeto ir norime veiksmingo, veiksmingos priežiūros. Taigi dėkojame ponė Georgievai už jos indėlį ir pastangas. Ji labai daug kovojo komisijoje, kad būtų pritarta tam požiūriui. Taip pat norime, kad būtų gyveninti bandomieji projektai, kad turėtumėme gerą darbo pagrindą ir galėtumėme biudžetą galiausiai palaipsniui paversti modernę veiksmingą biudžeto procedūrą. Mes turime rimčiau žiūrėti audito rūmus ir turėtumėme specialias ataskaitas gauti dažniau ir jos turėtų būti labai svarbiai ir aktualiai aptariamos mūsų komitetuose. Mes turime, gauname nemažai tokių ataskaitų ir um, parlamentas gauna nemažai informacijos, bet mes galbūt ne visada tinkamai tą informaciją pasinaudojame. Ačiū, pona Sarvama, e, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjungos užduotys išsiplėtė ir parlamento komisijos ir kitų institucijų metinė priežiūra, taip pat tam tikrų agentūrų biudžeto asignavimų įgyvendinimas tampa vis svarbesnis dalykas mm, mokesčių mokėtojams. Tačiau pasakęs tą bendrą pastabą, klausiu, kodėl biudžeto įvykdymo procedūra yra tokia jau svarbi. Ji yra labai svarbi dėl to, kad Europos parlamentas yra vienintelė Europos institucija, kuri yra tiesiogiai renkama piliečių. Ir dėl to mums tenka ypatingas vaidmuo prižiūrint tai, kaip yra naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos. Mūsų vaidmuo yra didinti skaidrumą, finansinio valdymo skaidrumą ir užtikrinti demokratinę atskaitomybę mokesčių mokėtojų atžvilgių. Mūsų vaidmuo pasirūpinti, kad mūsų bendrų taisyklių būtų laikomasi. Mes turime ir toliau didinti atskaitomybę, daugiau dėmesio skiriant veiklos rezultatams ir taip pat pripažinant ir koreguojant tai, kas nesiklosto sklandžiai. Tačiau svarbiausia parlamento vaidmuo šioje procedūroje turi būti stiprinamas. Biudžeto įvykdymo tai patvirtinimas dažnai į tai neįsigilinama. Ir man, mano manimu taip yra dėl to, kad tam nesuteikiama institucinio vaidmens reikšmės. Kol biudžeto vykdymo patvirtinimas nėra privalomas, mes paminame ne tik šį parlamentą, bet e, ir visą Europos Sąjungą. Ačiū. Dėkoju, ponė Sarvama. Toliau, ponė Kadenbach. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams už puikiai, puikų bendradarbiavimą su mumis. Mes norėtume, mes norėtume taip puikiai bendradarbiauti su taryba. Praeitais metais biudžeto kontrolės komitetas rekomendavo nepatvirtinti tarybos biudžeto įvykdymo, atidėti tai. Taigi, to matėme praeitie, o šiais metais vėlgi nusprendėme atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą, tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes jie nebendradarbiauja su mumis, su kita biudžetą atvirtinančia institucija ir nepateikia mums reikiamos informacijos ir reikiamų dokumentų, kad mes galėtumėme uh, tinkamai ir deramai atlikti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Trūksta skaidrumo ir tiesiog nėra rodoma atsakomybė, atskaitomybė e, dėl mokesčių mokėtų pinigų. Mes atmetame tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimą, nes manome, kad labai svarbu užtikrinti tai, kad demokratiškai legitimi institucija reikalautų, e, kad taryba laikytųsi e, tos procedūros. Ačiū, ponas Ali. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponia Kaldeira, ponia Georgieva. Mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Von dėl jo atlikto darbo 14 metų biudžeto tvirtinimo procedūrą kelioms agentūroms. 2014, 2014 met, 14 metais 1,9 milijardo eurų buvo skiriama įvairioms agentūroms. Kalbant pozityviai, yra dabar įvedamas į rezultatus orientuotas biudžetas įvairiose agentūrose, gyvenimo lygis, biudžeto gyvenimo lygis didėja ir taip pat uh, yra daugiau kalbama apie jų darbą piliečiams. Tačiau svarbu, kad būtų sustiprinta pridėtinė vertė ir būtų patobulinti veiklos modeliai, kuriuos dabar naudoja agentūros. Interesų konfliktai ir skaidrumas, ne, nepakankamas skaidrumas yra labai svarbios problemos, kalbant apie agentūras. Nors dauguma agentūrų ėmėsi reikiamų žingsnių, tačiau vis tiek reikia iš esmės gerinti viešai sektorių holistiniu pagrindu kalbant apie matomumą, svarbu, kad agentūros ir toliau stiprintų savo pastangas ir geriau bendrautų su piliečiais, stiprintų komunikacijos politiką, kalbant apie, kalbėtų apie savo pasiekimus ir panašiai, kad piliečiai geriau žinotų apie jų darbą. Ir jų matomumas turėtų būti užtikrinamas per socialinės žiniasklaidos priemonės. Ir taigi matome šiokių tokių uh, pagerėjimų, kalbant apie agentūrų veiklą. Mes tikimės, kad tos struktūros veiks dar geriau, nes tai yra labai svarbu, norint įgyvendinti ES politiką. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Greslė e, pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiamas auditorumų pirmininkė, mes džiaugiamės, kad e, E, Pone Georgieva, jūs esate čia, taip pat džiaugiamės, kad Niderlandų pirmininkančios valstybės atstovai dalyvavo šio posėdėje. Nedažnai mes diskutuojame su gynybos ministrais, mes džiaugiamės, kad jūs esate čia. E, Niderlandų, e, Niderlandų vyriausybė buvo labai aktyvi šioje srityje ir mes tuo džiaugiamės. Šių metų procedūra tam tikra susivedė į diskusijas, tam tikrą prasme susivedė į diskusiją apie lobizmą. Šį kartą vertėjai, kurie nesutiko, kad jų darbas mm, taptų veiksmingesnis, nusipelno premijos už lobizmą. Ir aš noriu e, pagirti poną generalinį sekretorių už tai, kad jis sugebėjo taip e, apsukti jų reikalą. E, būtina suprasti, kad toks darbo būdas nėra veiksmingas. Jūs matote, kad visame pasaulyje mažėja parama besvystančiam šalims. Mes tengiamės padėti e, šiai sričiai. E, DEFCO ir vystimosi komitetai šioje srityje labai daudinga. Aš manau, kad reikia teisingiau vertinti turimą informaciją. Noriu Europos komisijai pasakyti, kad labai svarbu, kad ES ir ES delegacijų pareigūnai nebeturi reikalauti finansavimo specialiems tikslams. Tai sukeltų riziką ES. Ponės Novakov. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, kolegos, aš suprantu, kad pradedam painiotis tarp skaičių. Tačiau normalu, kad klaidų E, skaičiai, klaidų mastas auga e, programinio laikotarpio pabaigoje. Bet neišlikim tokie įtarus visą laiką. Biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūrose mes suprantame, kad institucijos, su kuriomis gerai bendradarbiaujame, <clears throat> turi susilaukti to patvirtinimo. Ir aš tai, ko norėčiau. Kitais metais turėtumėm daugiau dėmesio sutelkti e, mokesčio atidėjimams. Tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti tikslų išsikeltų Europą 2020 darbo atverkėje. Aš e, tiekiu, kad demokratija pagerėtų ir aš tikiuosi, kad e, taip, bus, ta, taip mus vertins ir žmonės išorinėme pasaulyje. ES priemonės turi būti efektyviau panaudotas. ES biudžetas turi būti veiksmingesnis. Taip žmonės, tą žmonės turi suprasti. Todėl Bulgarija yra pirmoji valstybė, kuri įgyvendino teisės aktus dėl viešųjų pirkimų. 2015 metais Bulgarija labai gerai įsisavino visas ES lėšas. Ačiū. Ačiū. Toliau pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą, nes užsirašysiųjų parlamentarų sąrašas baigėsi. Dabar po vieną minutę visiems leisime pasakyti. Za udělení slova, vážená paní místo... Labai ačiū už tai, kad suteikėt man žodį. Gerbiamą pirmininko pavaduotoją, aš prašiau, e, e, kad man leistų pasisakyti apie Europos parlamento biudžetą kad paremčiau Luksemburgo e, premiją filmams. Noriu, kad šis konkursas tęstųsi. 2014 metais šio konkurso kaštai sumažėjo iki 3100. Tiek kainavo e, tų filmų įsigijimas, išvertimas ir panašiai. 2015 metais e, e, pradėjome e, propaguoti, reklamuoti tuos filmus. 2014 metais 35 e, tūkstančiai lankytojų tuos filmus matė. Bendrai 2014 metais šiam konkursui buvo išleista apie pusę milijono eurų. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tie pinigai yra panaudoti skatinant Europos filmų kuriejus, temomis, kurios propaguoja ES vertybės. Ačiū panas Marijas. Labai ačiū. Enisa. Vienintelė ES decentralizuota agentūra įsteigta Graikijoje. Graikija milijonus eurų skiria tam, kad paremtų organizaciją Enisa. Enisa yra Heraklijono mieste ir e, jos biurose dirba tik 10 žmonių, nes e, pats veiklos centras yra perkeltas į Atenus. Graikijos valdžia įgyvendino visus įsipareigojimus susijusius su Enisos veikla, veikimu. Europos parlamento biudžeto komitetas rėmė Enisos veiklą, atidarė duris tos agentūros įsteigimui Heraklione Todėl nuo 2012 metų, kaip Herakliono parlamento narė, Heraklionė išrinkta parlamento narė, aš turėjau kovoti už tos agentūros išlikimą. Praėjusią savaitę Enisa ir jos atstovai atėjo čia ir e, buvo labai e, entuziastingai pristatyti jos interesai. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Rechnungshofpräsident. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie 53 skirtingų institucijų ir agentūrų biudžeto įgyvenimą patvirtinimą. Negalime sutelkti dėmesį tik į agentūras. Audito rūmų ataskaita yra labai naudinga ir puiki. Ji rodo, kad yra nemažai trūkumų vis dar atsiskaitant už išlaidas Ir taip yra todėl, kad mes neturime deramo skaidrumo mechanizmo ir efektyvumo užtikrinimo mechanizmo. Penkiose agentūrose buvo išsiaiškinta e, rimtų klaidų. Frontex, aplinkos apsaugos agentūroje, EFSA ir lygų prevencijos centre. Tos penkios agentūros yra išskirtos – Jos sudaro maždaug 740 milijonų eurų jų biudžetas bendrai. Aišku, daug yra e, problemų ir susijusių su privataus finansavimo iniciatyvomis. Pirmininką nutraukia kalbėtoja. Dėkui, paní předsedkyně, za udělení slova. Um... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man žodį. Visų pirma, E, komitetų ir šešėlinių pranešėjų dėka, pagaliau e, šie pranešimai įgavo tam tikrą e, aišku prieskonį ir dabar labai aiškiau atspindi problemas. Aš norėčiau pakalbėti apie mokėjimų atidėjimus. Apie tai jau šiandien nemažai buvo kalbėta. Daugiamečiai sanglaudos politikos ir kitų finansavimo sričių planai pagristai yra kritikuojami. Reikia pasakyti, kad tiesioginių išmokų ar kitų panašių e, išmokų atidėjimai kelia grėsmę ES bendrai patikimumui. Tokių dalykų neturėtų būti. Regionų plėtros komitetas jau daug kartų tą kritikavo ir aš labai džiaugiuosi, kad šioje, šiame pranešime taip pat tai paminėta. Ir ši problema išryškinta ne tik tai sanglaudos politikos srityje, bet ir humanitarinių organizacijų, bet kultūros projektų srityje. Ponas Kelly. Ačiū. Be abejo, labai svarbu, kad Europos parlamentas vykdytų biudžeto kontrolę ir pasirūpintų, kad biudžeto pinigai būtų teisingai leidžiami. Skaidrumas ir e, rezultatais grįstas rezultatas, e, biudžetas yra svarbus. Buvo paminėti bandomieji projektai. Aš manau, kad šiai sričiai mes turėtumėm skirti itin daug dėmesio, ypač kai kalbame apie COP21 rėmose prisimtus įsipareigojimus. Pono Junkerio noras, kad uh, uh, uh, Europa taptų uh, E, naujovių srityje e, yra neticėjama tos rytis. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti, kuris nėra įtrauktas į mūsų darbo atvarkę. Nuosavi ištekliai. Per praeitą kadenciją apie tai labai daug diskutavome, bet šioje kadencijoje apie tai nebekalbama. Kaip visi žinome, labai panašu, kad valstybės narės didins įmokas į ES biudžetą. Ir, ir to yra iš jų vis reikalaujama, bet aš nereiktų pagalvoti apie nuosavas uh, nuosavus išteklius. Ačiū. Taip, baigiame spontaniškų pasisakymų diskusiją. Dabar suteiksiu žodį pirmininkui Kaldeirai. Like the... Ačiū norėčiau padėkoti visiems už malonius žodžius išsakytus apie auditorumų darbą. Tai yra uh, mūsų padrasinantis dalykas. Dėkojame už visus pasiūlymus dėl galimo darbo ateityje pasiūlymus išsakytus biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimuose. Ir norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį į prašymą, kad audito rūmai parengtų auditą dėl to, kaip yra įgyvendinama komisijoje Europos, Europa 2020 strategija. Taip pat atsižvelgiame į pastabas dėl bendrų įmonių, kad reikia daugiau informacijos apie tai. Ir dar yra vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Ta pastaba ar rekomendacija dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimo re, tarsi rodo, kad klaidų lygis yra metodinė problema, kurią galėtų išspręsti komisija ir auditorumai. Tačiau uh, tai nieko, prie nieko neprives toks galvojimas. Mes turime pirmiausia spręsti tų problemų priežastis. Ir aš sveikinu tai, kad vicepirmininkė Georgieva kalbėjo apie riziką. Ir tie, kurie priima ir rengia įstatymus, kurie susitaria dėl projektų ir programų, kurios yra finansuojamos, iš pat pradžių turi pripažinti, apie kokią kalbą eina, apie kokią riziką eina kalba. Tai nėra auditorių uždavinys. Auditoriai tik turi nustatyti, ar yra materiali, materialios klaidos lygis. Taigi mes atsižvelgėme į tai, tačiau jeigu tai vertintumėme kaip metodinę problemą, kurią galėtų išspręsti vykdytojas ir auditorius, tai tada niekur, nieko nepasieksime. Uh, Aš manau, kad mums reikia sukurti naują požiūrį į ES išlaidas ir investicijas į ateitį. Ir tai yra tas iššūkis, kurį mes kaip ES institucija prisimame kartu su kitomis institucijomis, tą turime daryti čia ir dabar. Ir norėčiau pabrėžti, pabrėžti tris veiksmų sritis, kur auditorumai galėtų prisidėti ir sveikiname tarybos kvietimą prisidėti prie daugiametės metės finansinės programos vidutinės trukmės peržiūros. Mes e, džiaugiamės galimybę pateikti savo nuomonę apie finansinio reglamento peržiūrą. Mes manome, kad tai yra svarbus momentas daugiau žvelgti į ateitį ir, aišku, orientuoti biudžetą į rezultatus. Mes prie to prisidedame kaip auditoriai, Ir tikrai mes savo ruoštų be jokios abejonės ir toliau prisidėsime prie to tarp institucinio dialogo, kuris turi virsti konkrečiais veiksmais. Ir tai leis užtikrinti, kad ateityje galėtumėme užsitikrinti geresnį finansų valdymą ir atskaitomybę visų ES piliečių atžvilgių. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū ponui Kalderai. O dabar žodis poniai Georgievai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dviem minutėm ilgiau kalbėjau žanginėme žodyje, tai dabar apibendrinama kalbėsiu dviem minutėm mažiau, trumpiau. Labai glaustai norėčiau pirmiausia padėkoti už šiandienės diskusijas, už tai, kad buvo iškelti įvairūs klausimai, politiniai klausimai ir taip pat labai konkretūs prašymai, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad mes tikrai labai atidžiai reaguosime į tas pastabas, kurias šiandien išgirdome. Ir taip pat jau ir dabar dirbame atsižvelgiant į 14 metų biudžeto įgyvenimo patvirtinimo rezoliucijas ir grįšime ir pateiksime ataskaitą po vasaros atostogų. Ir dar vienas dalykas, klausydamasi pastabų, aišku, pripažįstu, kad ir toliau turime imtis prevencinių veiksmų, korekcinių veiksmų, kalbant apie klaidas, tai yra labai svarbu ir tas darbas turi būti tęsiamas. Toliau dirbsime su auditorumais, bandant kuo galima geriau integruoti visas tas pamokas, kurias išmokome iš mm, specialiųjų ataskaitų ir panašiai. Ir ponas Kaldeira tikriausiai tikisi, kad aš pabrėšiu, jog mes ir toliau atsižvelgsime tai, kad programos yra daugiametis. Ir mes norime užtikrinti, kad per ilgesnį laikotarpį būtų pasiekti geriausi rezultatai ir sumažintos kiek įmanoma klaidos. Tačiau taip pat esame labai dėkingi ir tiems, kurie kalbėjo apie tai, jog reikia pripažinti ir tai, kad valstybės narės tikisi, kad ir pripažįsta, kad komisija dirba neblogai ir, ir auditorumai tą pripažįsta. Ir, ir mes, ypatingai politikos plotmėje, daug ką darome gerai ir reikia kartoti ir naudoti tas geras, geros praktikos pavyzdžius ir reikia, kad geros praktikos pavyzdžiai taptų įprastinės praktikos pavyzdžiais. Ir mūsų noras dirbti, dirbti su parlamentu, su auditorumai, su taryba yra didžiulis. Ir galite tikrai pasikliauti manimi, mano darbuotojais, mes visi visuomet esame pasirengę kalbėtis, diskutuoti, kad tai taptų testiniu procesu, o ne vienu tokiu tik tai pasikalbėjimu e, šiame parlamente. Ačiū. Dėkui. Labai ačiū. Kezik először kettő percben. Képviselő asszony, öné a szó. Žodis pranešėjams. Pirmiausia, panė Dlabajeva. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Trečią kartą su jumis sveikinusi šiandien. Ačiū už visas konstruktyvės pastabas, nuomonės ir paramą. Tikiuosi, kad rytoj per balsavimą galėsiu šį man suteiktą iššūkį sėkmingai atremti ir mes priimsime džiuvėtą gyvenimo dokumentus sėkmingai. Dėkuoju visiems kolegoms biudžeto kontrolės komitete, kurie labai aktyviai mane šiame darbe rėmė nuolat. Dėkuoju visiems e, kont komiteto pranešėjams, kurie parengė kitus e, pranešimus dėl biudžeto gyvenimo įvykdymo ir pranešėms iš kitų komitetų šešėlėms pranešėms dėkoju. Aišku, dėkoju ir poniai komisijos nariai, poniai Georgievai, dėkoju auditorumų pirmininkui, kai aš e, rengiau biudžeto įvykdymo patvirtinimą, stengiausi e, optimaliai e, atspindėti pagarbą ES interesams ir visiems piliečiams. Žiūriuosi, kad šis požiūris bus atspindėtas e, galutinėme tekste, dėl kurio bus balsuojama rytoj. Labai norėčiau, kad toks požiūris atsispindėtų ir 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinime, kurio procedūra prasidės po kelių mėnesių. Labai džiaugiuosi, kad ES biudžeto ir fiskalinės politikos e, pasiūlymai atsispindės kito e, biudžeto uh, E, kontrolės komiteto veikloje ir kitų ES institucijų veikloje. O baigdama, aš norėčiau sustiprinti, dėl, paprašyti, kad sustiprintume dialogą tarp institucijų ir reikalautume tolesnio darbo. Kurkime darbo grupės, kuriuose būtų galvojama apie aktyvų bendradarbiavimą ir galvojama apie rezultatus. Galbūt reikėtų siekti nuolatinės biudžeto kontrolės, ypač kalbant apie biudžeto kontrolę. Uh, kaip ir Europos semestro atveju. Jis e, yra pagrįstas nuolatiniu pagrindiniu ES institucijų bendradarbiavimu ir visus uždavinius reikia gyvendinti pagal griežtus terminus. Tik tokiu būdu ateitie mes išvengsime pakartotinų klaidų susijusių su biudžeto e, pažeidimais ir skandalais, kurie žaloja ES reputaciją. Aš tikiuosi, kad mano pasirinkta pozicija, rengiant 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą dėl komisijos, e, šią viziją patvirtint. Dar kartą iš viso širdies dėkoju visiems dalyvavusiems šiame procese, atstovaujantiems visoms ES institucijoms. Ačiū, kad prie šios procedūros taip atsakingai prisidėjote. Ačiū. Toliau ponas Šmit. Pone Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė gerbiamas auditorumų pirmininkė, jau šiandien labai daug pasakyta apie šią, per šią diskusiją. Tik trumpai sureaguosiu, kaip pranešėja. Noriu pasakyti, kad mums reikia tvarios plėtros, norime veikti pabėgėlių krizę, bet reikia lankščių ir netidėliotinų veiksmų. Ir tai turėtų būti daroma visose biudžeto įgyvendinimo E, tvirtinimo procesuose. Iškirskit mane, aš nekalbu apie mūsų pačių apsisaugojimą nuo rimtų iššūkių. Mes kalbame apie tai, kad pinigus reikia leisti efektyviai ir tikslingai. Noriu pasakyti visiems, kurie dalyvavo biudžeto e, pranešimo rengime, kad esu jiems labai dėkinga ir tikiuosi, kad rytoj balsavimas mums bus sėkmingas. Labai ačiū. Ačiū, kad taip glaustai kalbėjot ir aiškiai. Tarar dvi minutės, ponas Piper. Dėkuoju. Ačiū už įsakytas išvalgas ir kritiką pateiktą mano pranešimui. Mačiau, kad saugumo aspektas, kalbant apie vairuotojų tarnybos integravimą į parlamento struktūras bei išorės tarnybų E, panaudojimas Europos parlamente sukėlė nemenka nuostabą. Mm, šiaip dėl pačios administracijos orientacijos man per daug klausimų nekyla. Kai dėl išorės veiksmų tarnybos ačiū už išsakytas išvalgas. Kai dėl liberalų ir pono Gerbrandė norėčiau pasakyti vieną dalyką. Kai Olandijoje mažinama galimybė rinkėjams išsakyti savo nuomonę. Ir kai kalbama tik apie kompensacijas, tai tuomet ES politika yra pateikiama neteisinga. Aš manau, kad nereikėtų tiek supaprastinti diskusijos. Pono Šulco šiandien nėra, e, dėl to reiškiama kritika. Aš Maničiau, kad kartais reikia leisti žmogui pasisakyti ir leisti išdėstyti jo argumentus. Pone Greslė, buvo kalbama apie privilegijas, apie pensijas. Visi turi savų lobistų Europos parlamente, visi nori sutaupyti, bet sako, kad taupyti reikia ne jų sąskaitą. Jeigu nusileistume, tai tuomet to, biudžeto kontrolė kaip tokia neegzistuotų. Dėl to dėkoju visiems, kas laikosi savo pozicijų, kurie turi tvirtą požiūrį ir kurie tikrai nori kažką pagerinti. Nusibodo, kad nacionaliniai interesai, darbuotojų ar darbdavių interesai galiausiai trukdo mūsų biudžeto vykdymo patvirtinimui. Manau, kad visi turėtume turėti panašią nuomonę. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, žodis kolegai Černeckiai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū tarybos ir komisijos atstovams, pirmininkaučius Olandijos atstovams ir auditorumų pirmininkui. Tris minutės kalbėsiu ir kalbėsiu angliškai. Noriu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas tarp Europos parlamento kokobų komiteto, biudžeto kontrolės komiteto ir Europos auditorumų Luksemburgė yra daug geresnis negu buvo prieš septynerius ar šešerius metus, kiek atsimenu bent jau. Na ir galiausiai mes esame juk ta pati komanda, esame auditorių komanda ir tai yra geras signalas Europos mokesčių mokėtojams ir kitiems kurie nori, kad ES pinigai būtų išleisti tvarkingai. Kitas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra toks. Manau, turime čia ir dabar pasakyti, kad dėl išorės veiksmų tarnybos turi būti priimti tarnyba, e, turi būti priimti sprendimai, reikalingos tam tikros geografinės kvotos. Mes 100, 120 delegacijos vadovų, delegacijų vadovų išklausėme dirbančių ES atstovavimo tarnybose. 60 buvo iš valstybių, 60 jų yra iš valstybių narių ir tik 20 tarp jų yra iš naujųjų valstybių narių. Tai nėra visai subalansuota situacija, čia yra disproporcijų daug. Lenkija, pavyzdžiui, turėtų turėti 11 ES ambasadorių. Jie turėtų būti lenkai. Tai yra faktas. Pagal gyventojų skaičių taip turėtų būti. Turėtų būti peržiūrėta ir kitų valstybių narių situacija. E, Europos Sąjungos išorės teismų tarnyba ne viena turi šią problemą. Kitose institucijose atstovavimo požiūrių irgi yra problemų. Europos parlamente situacija netokia bloga, o taryboje yra blogiausia. Kai kalbu apie tarybą, man susidaro toks jausmas, kad metai iš metų matome tuos pačius žaidimus. Esame skundėsi dėl tarybos. Sakėme, kad taryba nerodo jokios politinės valios ir kartuosi tos pačios problemos. Aš E, ir toliau diskutuoju, sakau savo nuomonę, reakcijos į tuos savo žodžius nesulaukiu. Na, e, tas komunikavimas yra pakankamai nekoks iki šiol. Tad reikia ir čia perėti prie naujų standartų. Juk neįmanoma, kad dvi institucijos taip nebendradarbiautų. Taryba to nenori kol kas ir tai nėra gerai. Dėkoju. Žodis kolegai Vistisen. Dvi minutės. Prašom. Dėkoju. Diskusija buvo tikrai ilga. Manau, kad mes sustiprėjome po jos. Ačiū abiems šešėlytėms pranešėjams, jie man daug padėjo rengiant pranešimą. Taip pat noriu padėkoti pranešėjui, kuris rengė bendrą pranešimą dėl biudžeto vykdymo patvirtimų. Manau, kad procedūra buvo objektyvi, išmintinga ir, man atrodo, mes turime vaidinti griežtą e, vaidmenį e, užtikrinant ES sąskaitų kontrolę. Negalime sutikti su tuo, kad patiriami nuostoliai, turime pasižiūrėti, kokie sektoriai yra labiausiai probleminiai. Manau, kad geriausia yra nustatyti tuos pačius standartus tiek Europos parlamentui, tiek kitiems. Tai yra bazinis principas dar lieka nueiti ilgą kelią. Ačiū už diskusiją, ačiū Europos komisijai, auditorumams už jų nuveiktą darbą, padedant renkti šį pranešimą. E, su džiaugsmu lauksiu balsavimo rytoj ir tikiuosi, kad mums pavyks išlaikyti tą liniją, kurią nubrėžė mūsų komitetas. Ačiū. Pirmininkė dėkoju. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės.